<clears throat> Dear colleagues, uh, let's start. Gerbėmėjai kolegos, tęskime mūsų posėdį. Prašau visų užimti savo vietas. Ir pirmiausiai, prašyčiau šiltai pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus kurie atvyko pasikeisti nuomonėmis apie Europinio semestro ciklą. Viskas dabar vyksta labai svarbių momentų, kai tikrai būtina surenkti diskusiją tarp ES iš vienos pusės ir nacionalinio ligmens institucijų iš kitos pusės. Jūs žinote, kad um, kiekvienai šaliai yra skelbiamos konkrečios rekomendacijos. Paskutinės rekomendacijos taryba patvirtino praėjusiu metų Liepą ir atitinkamai tos rekomendacijos daugiausia susijusios su biudžetu turi būti įgyvendinamos. Nebejotinai, kad tokiu būdu komisija, aišku, įgyja daugiau, komisijai suteikta daugiau galių. Dabar komisija jau rengiasi naujam semestrui. Mes tokiu būdu atsidūrėme ties ta riba, kai nuo vieno ciklo bus pereinama prie kito ciklo. Ir penkioliktųjų metų ciklas Ekonomikos semestras yra plačiai svarstomas mūsų parlamente įvairiuose komitetuose. Mūsų pranešėjas Darijušas Rosati parengė pranešimą, mes tuo jį svarstysime ir šiandieną mums svarbu prieš formaliai patvirtinant parlamentui pranešimą išgirti išgirsti visų nuomonės, kad komisija galėtų gauti duomenų apie 15 metų ciklą ir geriau pasirenkti biudžeto prioritetams, kitais, kitom, kitų metų biudžeto prioritetams. Ir mes kiekvieno parlamento, nacionalinio parlamento vienam nariui mes suteiksime galimybę pasisakyti. Laiko reglamentas e, bus griežtas tam, kad galėtų pasisakyti visi. Šiandieną vertimas užtikrintas į ir iš 20 kalbų ir jūs turite kortelę kurią pakėlę galite parodyti, kad norite kalbėti. Jeigu parlamento nariai arba mūsų svečiai iš nacionalinių parlamentų nori kalbėti, perduokite salės tvarkytojui, parodykite salės tvarkytojui tokią kortelę, kad mes užfiksuotumėme jūsų pagėdavimą. O dabar pranešėjai Darijušui Rozatui suteiksiu 10 minučių, tai maksimalus laikas, per kurį bus pristatytas jo pranešimas. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu su pasitenkinimu pažymėti, kad labai gerai, jog šiandien turim galimybę labai svarbų klausimą aptarti kartu su nacionaliniu parlamento atstovais. O svarbus klausimas yra Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, kuris analizuojamas pranešime. Pirmininkas paminėjo, kad komisija, taip pat ir taryba parengė nemažą skaičių dokumentų, pirmiausia praėjusiu metu gruodį a, augimo apžvalga buvo parengta, metinė augimo apžvalga buvo parengta, taip pat buvo parengtos rekomendacijos kiekvienai valstybei nariai. Remiantis metinę augimo apžvalgą, komisija rengia, nacional, e, rengia savo ataskaitas, rengia nacionalin, jų pagrindų rengiamos nacionalinės programos, konvergencinės programos ir Be kita ko, remdamas į valstybių narių pateiktais duomenimis, komisija teikia tarybai rekomendacijas dėl konkrečių kiekvienai atskirai valstybei nariai jau skirtų rekomendacijų. Ir taryba uh, atitinkamą sprendimą paskutinį kartą prieėmė šių metų Liepos mėnesį. Taigi mes visi dirbame užtikrindami sklandų Europinio semestro ciklą. O šis ciklas buvo skirtas tam, kad būtų galima įvertinti komisijos parengtas kiekvienai valstybei nariai rekomendacijas, įskaitant ir uh, tai, kad reikėjo įvertinti tarybos priimta Liepos mėnesį sprendimą. Kausgi turi rekomendacijų, specialiųjų rekomendacijų valstybėms narėms tikslas? Tikslas paprastas - padėti suformuoti nacionalinę ekonomikos politiką, kad būtų lengviau susidoroti su pagrindinėmis problemos ir įgyvendinti pagrindinius strateginius prioritetus. Todėl šalyje kiekvienai valstybei nariai skirtos uh, rekomendacijos visada grindžiamos e, tais prioritetais, kurie yra nurodomi metinėje augimo ataskaitoje. Aš jau minėjau, kad būtent metinė augimo ataskaita ir yra tas atskaitos taškas, nuo kurio prasideda e, visas semestras. Dabar fiskalinė ir biudžeto politika. Tai yra svarbiausios rytis, kurios nurodytos valstybėms narėms skirtose rekomendacijose. Verta paminėti kartu šešių ir dviejų dokumentų rinkinius. Ir dar vienas dalykas - tai struktūrinės, aišku, reformos, kurias būtinai gyvendinti, kad Europos valstybių narių ekonomika įgytų konkurencinį pranašumą, būtų konkurencinga ir kad mes būtume pajėgus įgyvendinti tuos tikslus, kurie nubriežti strategijoje Europa 2020. Komisija panalizavo mūsų atliktą vertinimą, turiu galvoje mūsų ankstesnių semestrų vertinimą ir pastebėjo, kad padėtis tikrai pagerėjo. Bet noriu paminėti du labai svarbius dalykus, kurie pagerėjo. Pirmiausia, valstybėms skirtos rekomendacijos šiais metais buvo paskeltos trim mėnesiais anksčiau. Ir tai leidžia geriau suprasti, ko pageidaujama ir valstybės narės gali tokių spe, specialių rekomendacijų projektus apsvarstyti namuose kartu su savo institucijom ir parlamentais, numatyti sprendimus, kurie padės lengviau įgyvendinti rekomendacijas. Tai yra labai gerai. Kitas svarbus dalykas. Rekomendacijos yra labiau orientuotos į pagrindinius prioritetus tam, kad būtų išvengta labai ilgo abstrakčių prioritetų sąrašo, o labiau dėmesys būtų skiriamas pagrindiniams, strateginiams dalykams. Turiu pasakyti, kad parlamentas irgi pritarė šio požiūrių komisijai. Ypač mes esame patenkinti, kad labai konkrečiai formuluojamos rekomendacijos. Pirmiausia, aišku, mes pritarėme komisijos bendram ekonominės padėties įvertinimui tiek atskirose srityse, tiek Europos Sąjungoje visumoje. Taip, ūkis po truputį atsigauna. Tačiau ekonomikos atsigavimo pagrindas dar nepakankamai tvirtas, todėl reikia nemažai padirbėti, kad ES susigražintų tvaraus augimo tempą. Kitas labai svarbus dalykas nurodytas specialiosiose rekomendacijose, kurią mes pritarėme, su kurio sutinkame, tai e, dėmesys pagrindiniams strateginiams prioritetams. Tai yra augimas ir fiskalinis konsolidavimas, struktūrinės reformos ir tobulesnė užimtumo politika bei investicijos. Būtent šiuose sritise dera imtis netidėliotinų veiksmų. Mes taip pat pritarėme komisijai, kad tuo tarpu rekomendacijas valstybės narės ne visai patenkinamai įgyvena ir gyvendinimo srityje valstybės narės labai išlubuoja. Jeigu pažiūrėsime 14 metus, tai komisijos tyrimas parodė, kad tik 12 procentų rekomendacijų buvo visą apimtimį įgyvendintos, o maždaug nuo 10 iki 15 procentų rekomendacijų gyvendintos tik iš dalies. Iš tiesų, Įdomu būtų išgirsti kolegų iš nacionalinių parlamentų nuomonę, ką reikėtų padaryti, kad rekomendacijų gyvendinimas pagerėtų. Mes taip pat, kaip ir komisija, manome, kad reikia vykdyti struktūrinės reformas ir savo ataskaitoje nurodėme konkrečias rytis, kuriuose reikia darbus spartinti. Tai yra struktūrinės darbo rinkos reformos, E, taip pat e, tolesnis kliučių bendros rinkos funkcionavimo išalinimas, kad būtų galima užtikrinti tikrai laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Struktūrinių reformų reikia imtis viešųjų finansų srityje, socialinės apsaugos srityje, reikalinga reformuoti ir nacionalinius pensinius, nacionalinės pensinės sistemas. Ir tai tik svarbiausios sritis, kurias aš išvardėjau. Mes pritarė rekomendacijai pagal kurią reikalinga imtis fiskalinės konsolidacijos, ypač tose valstybėse narėse, kurių bendras įsivystimo lygis yra mažesnis. Kas yra naujo? Mes rekomenduojame vykdyti aktyvesnę fiskalinę politiką. Ir ją ja, naudoti pagal cikliškumo, anticikliškumo principą. Tuose šalise, kuriuose mokesnių paimų surinkimas yra mažiau nei 60 procentų, ten reikia imtis didesnių veiksmų. Todėl fiskalinės politikos rytyje rekomendacijos labai skirtingos jos e, parengtos atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės padėties ypatumus. Aš aišku neketinu čia vardyti visų tų rekomendacijų, bet dar norėčiau paminėti porą iš jų. Pirma, geresnė galimybė visoms įmonėms pasinaudotai finansavimo šaltiniais, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti daugiau galimybių gauti kreditų ir čia tai svarbu investavimo požiūrių, nes labai svarbu stimuliuoti privataus kapitalo fondus, kad jų taup, e, sukauptos lėšos būtų e, tinkamai panaudotos. Ir kitas dalykas, kurį noriu paminėti, tai yra e, verslo teisinė institucinė aplinka. Ja būtina gerinti. Jei būtina sumažinti biurokratiją ir sukurti verslui plėtoti palankes sąlygas ir atitinkamai palankias sąlygas naujų darbo vietų kūrimui. Ir galiausiai, dar išais turi 30 sekundžių įsiterpia pirmininkas. Ir dar vienas dalykas, kad e, valstybės narės prastai gyvendina rekomendacijas, bent jau dėl vienos priežasties. Todėl, kad e, valstybių narių atsakomybė už tas rekomendacijas, na, yra labai menka. Taigi tai yra šie dalykai, kuriuos mes norime svarstyti ir laukiu vaisingos diskusijos. Pirmininkas, puiku, jūs nepažeidėt laiko reglamento. Tiesiog norėjau pasi, priminti, kad įdėgiam naują taisyklę ir labai griežtai laikomės laiko terminą, mes lankstus esame dėl stabilumo augimo pakto, bet labai griežtai esame dėl taikomo laiko skaičiavimo mechanizmo. Atsiprašau visų, jeigu ateityje atrodysiu griežtas taikydama šią taisyklę. Dabar m, mm, kitas kalbėtojas keturiom, penkiom minutėm visiems tas laikas galioja ir Europos parlamento nariams, ir nacionalinių parlamento atstovams. Dabar Afrekstan. Thank you, Mr. Chairman. Growth rate. Ačiū pirmininkė, augimo lygis eurozonoje išlieka mažas, nors kai kurių e, pramoninių rodiklių situacija gal ir geresnė, vis tiek atsigavimas yra trapus. Europos semestro tikslas yra koordinuoti ekonomikos valdysiną valstybėse narėse, kad būtų sustiprintas ekonomikos augimas. Tas pats yra akcentuojamas 2015 metų programoje, kur kiekvienai valstybei konkrečiai skirtose rekomendacijos kuriuose komisija išsakė patarimus kiekvienai valstybei. Ir tos kiekvienai valstybei skirtos rekomendacijos yra atitinkamai suformuoluotos ir gyvenamos. Dažniausiai dėl šių rekomendacijų yra sakoma, kad jos yra įgyvendamos um, padrikai ar iš vis negyvendamos. Mums sakoma, kad nacionalinės vyriausybės ir nacionaliniai parlamentai mm, neprisima autorystės už šių kiekvienai konkrečiai valstybės skirtų rekomendacijų gyvendinimą. Vis, aišku, kad galvojant apie visą strategiją, rengiant tokias rekomendacijas, um, yra, mm, ta strategija yra sustiprinti augimą visoje Europoje ir, aišku, kiekvienoje valstybėje konkrečiai. Atėjo laikas kritiškai vertinti tų rekomendacijų um, formulavimą ir įgyvenimo poveikį, kad iš tikrųjų tai būtų efektyvios politikos priemonės, kadangi kol kas rezultatai vargu ar pasiekti nepateisina lūkesčius. Be to yra siūlo, tos rekomendacijos, kurios yra siūlomos, ne visuomet yra mm, patikimai parengtos. Pavyzdžiui, tos rekomendacijos konkrečioms valstybėms paprastai susiveda labai supaprastintą požiūrį, kad mm, viskas turi automatinį poveikį augimui ir darbo vietų kūrimui ir valstybės narės, jeigu jos padarys vienodai reformą savo rink, darbo rinkose, tai iš karto naujų darbo vietų mm, sukurta paklausa turės teigiamo poveikio viso eurozonoje. Tai bus mm, efektas per, per visas valstybės. Taip nėra. Be to ir praktinis įgyvenimas ignoruojamas. Labai yra akcentuojamos darbo rinkos reformos, taip vadinamosios, tačiau jos realiai neturi pakankamo poveikio užimtumo lygių konkrečioje valstybės narėse. Be to struktūrinės reformos darbo rinkoje į tą laiką sumažino darbo teises, dar, darbo garantijas ir su, padaugėjo daug darbo be garantijų ar su menkomis garantijomis. Tikrai reikia daugiau sutelti dėmesį į tai, kad monopolijos būtų naikinamas, kad valdžios struktūros būtų skaitmenamos ir mažinama biurokratija, kad būtų informuojami tie, kas kūrė struktūrinės reformas, kad jie suvoktų realybę. Ekonominė divergencija auga, dėja tai yra problema problema sąjungoje ir aišku, konvergencija yra pagrindinis tikslas, tačiau o, išvada yra tokia, kad mums vis dar trūksta įrankių, kurie leistų įveikti atotrukį tarp pietų ir šiaurės. Mm, judėjimas link didesnės sąjungos būtų neproduktyvus, jeigu nebūtų tinkamai veikiančios sėkmingos politikos, ypač galvojant apie rekomendacijas kiekvienai konkrečiai valstybei, kad būtų siekiama mažintis skirtumus Mm, taigi labai svarbu, kad kiekviena valstybė jaustųsi autorė tų rekomendacijų, kurios yra skirtos jai ir gyvenintų efektyvės. Na. Ačiū. Dabar Stanislav Osok. ECR frakcijos vardu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja kilka z... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Keletą žodžių apie rekomendacijas rekomendacijas skirtas konkrečioms valstybėms. Aš analizavau ataskaitą ir kėliau savo štai tokį klausimą kokiu pagrindu yra paremtas darbas kiekvienoje konkrečioje valstybėje. Pasižiūrėjau į visų rekomendacijų lentelę ir štai įimu Lenkiją kaip pavyzdį. Tarkime, dėl to, kas yra gyvendinta, kas neįgyvendinta, kas yra iš dalies įgyvendinta, kiek pažangos yra pasiekta, jei iš viso pasiekta. Ir aš noriu paklausti, nacionalinių lygmenių, kas lemia, ar tos konkrečios rekomendacijos yra gyvenamas ar ne. Vėlgi, jeigu imčiau pavyzdžių Lenkiją, sakykime, uh, civilinės teisės kontraktų skaičiaus mažinimas nėra pažangos, ką reiškia prioritetas nacionalinių lygmenių gal kitoks. Uh, Galbūt tą pažangos nebuvimą galima paaiškinti ekonominę situaciją Lenkijoje. Aš noriu paklausti, kaip kitos valstybės narės priima sprendimus ir kiek vyriausybės jaučiasi atsakingos už tų rekomendacijų gyvendinimą tos rekomendacijos atrodytų, kad yra privalomos, bent jau politinių lygmenių, jos yra patvirtintos Europos vadovų tarybos. Thank you. Ačiū. Panašu, kad naujoji taisyklė veikia. Gal net ir stipriau. Įstorvo saldė. Where is? Is he there? I don't see him. I don't see for the moment. Our... Nematau kol kas kolegų iššaldė. Tai tada Ar matote? Oh, yeah, I have seen. Uh, is you taking the floor now? Okay, I. Marisa Matijas tada. Dimasi. Grazie, Roberto. Um... Ačiū, Roberto. Turiu atsiprašyti atsiprašyti už kolegę Marisą, kuri negalėjo dalyvauti posėdėje, aš vietoj jos pasisakysiu. Taigi, kaip jūs ir įsivaizduojate, mes kritiškai vertiname Europos semestro požiūrį, nepritarėme tai teigiamai mm, perspektyvai, kuri pristatoma, kalbant apie ekonomikos atsigavimą, mes galvojame, kad yra daug rizikos, kad tikrai viskas mūks ir e, tie, pavyzdžiui, mm, dabartinės ataskaitos dėl finansinių rinkų situacijos, dėl atsiskaitimų, uh, Mes turime pagalvoti, kodėl eurozona ypatingai prastai atrodo, ypač pagal tarptautinius standartus, dėl griežto taupimo politikos ir reformų taikymo mes taip galvojame. Net pati trojka išsakė tokį lūkestį, kad dabar neseniai patvirtintas paketas su Greikija galbūt gali būti, kad tik sustiprins recesiją ten. Taigi mes galvojame, kad tos struktūrinės reformos tik tai daro didžiulį spaudimą atlyginimams, darbo sektoriui visam ir, ir iš tikrųjų tie papildomi reikalavimai tik tai pakenks mūsų bendram tikslui, tai yra Europos ekonomikos atsigavimui. Ir ypač, kai galvojam apie Eurogrupės darbą, tai tikrai reikia pamastyti apie tai. Uh, Labai e, įdomią analizę pateikė e, Vokietijos Bundestago juridinė tarnyba, kad Eurogrupė galbūt netgi neturi teisės priimti tokius sprendimus, kuriuos jį priėmė pasaraisiais mėnesiais, kadangi trūksta protokolų atitinkamų ir skaidrumo ir demokratinio legitimumo. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes galvojame, kad makroekonominio disbalanso procedūra uh, taip pat turėtų atspindėti tą problemą, kad yra didžiulė eksporto perviršiai o už deficitus yra baudžiama ir tikrai nėra e, užtikrintas simetriškumas tokia didžiulė valstybė kaip Vokietija. Ir daugiau padaryti dėl e, vidaus paklausos yra didžiulė koncentracija į valstybinės sektoriaus įsiskolinimą, tačiau privataus sektoriaus įsiskolinimas dažnai, dažniausiai ignoruojamas. Ir mes žinome, kad Ispanija, Portugalija, e, Airijoje tai buvo esminė problema būtent privataus sektoriaus įsiskolinimas ir eurozonai tai daro didžiulį spaudimą. Taip pat mes matome, kad um, kreditinių lėšų srautų e, problematika yra didelė. Mes kalbėjome apie kapitalų rinkų sąjungą ir būtent problema yra tai, kad e, reikalavimai e, kelia problemų, reikia investicijų programos, kuri paskatintų paklausą. Europos semestras iš esmės tik tai kartuoja tuos receptus, kurie praeitie nepasiteisino, tai jie nesuveiks ir ateityje. Yes. Thank you very much. Now we can start also with the intervention of members of national. Ačiū dabar nacionalinių parlamentų vardu visų pirma. Herbert Hirtė iš Vokietijos Bundestago penkiom minutėm, prašom. Äh, Ačiū, pirmininkė, kad suteikėte galimybę tarti keletą žodžių apie Europos semestrą. Noriu pabrėžti Europos komiteto ir valdančios daugumos poziciją. Mes kalbame, kad Europos semestras yra teisingas požiūris. Jis leis užtikrinti biudžeto konsolidavimą Mm, kitose valstybėse ir mes tikrai labai remiame tą požiūrį. Tai nereiškia, kad mes neremiame investicijų paketo ar programų, mes tikrai labai norime tai padaryti, tačiau aišku, kad įsiskolinimas turi būti proporcingas siekiamiems tikslams, taigi investicijos turi būti tvarios Ir tikrai, kai eina kalba apie tokį laiką, kai ekonomika auga, įsiskolimas yra nepriimtinas dalykas. Mus neramina tai, kad Europos semestras gali būti tvirtinamas tik iš dalies ir trūksta duomenų iš Eurostato. Tikrai yra dar daug ką, ką galima tobulinti. To Taip pat dar dėl biudžeto konsolidavimo mes jau girdėjome keletą mm, pasisakymų dėl rezultato ir viena vertus atrodo, kad čia reikia rinktis tarp to, ar būtų skola sumažinta, ar būtų pasitraukta iš euro. Na, narystė eurozonoje gali būti tesiama, mes sakytumėm, su sąlyga, kad bus taikoma tinkama politika, kuri leis suvaldyti makroekonominius disbalansus, jeigu bus perviršinio deficito procedūra vykdoma. Ir panas Šoiblė, mūsų federalinis finansų ministras, labai uh, aiškiai yra pareiškęs ir aš manau, kad tikrai būdų požiūrius galima suderinti. Dabar dėl uh, konkrečių rekomendacijų Vokietijai. Uh, Mus neramina ta kritika dėl priekybos perviršio. Juk tai yra sėkmingai eksportuojančios ekonomikos išdava Vokietijoje ir tai tikrai yra sėkmė, o ES tai žiūri neigiamai. Aišku, yra įvairių argumentų, į kuriuos galima įsiklausyti, tačiau mes galvojame, kad į tai reikia vertinti iš politinio požiūrio taško. Bet o dar vienas dalykas, ką čia tik anksčiau kalbėjęs kolega pasakė, tai yra eurozonos e, demokratinis legitimumas. Vokietijos bundestako pozicija. Aš noriu pasakyti, kad e, tai tikrai neatspėjo neatspindi Bundestago plenarinės sesijos daugumos poziciją. Mūsų parlamentas mano kitaip. Uh, thank you very much. Labai ačiū. Naudodamasis progą norėčiau klausimą pateikti. Dėl jūsų klausimų. Ne tai, kad čia būtų kritikuojama. Kita vertus, yra e, tam tikra riba šioje procedūroje dėl to, e, koks turėtų būti einamosios sąskaitos perviršis. Tad aš įsivaizduoju, jūs išdėstėt poziciją būtent dėl šio elemento, kaip supratau. Gal pakartotumėt klausimą. Tai buvo ne tiek klausimas, bet vienas dalykas. Aš sutinku, kad negalima kritikuoti valstybės narės, už tai, kad jie sėkmingai eksportuoja. Kitas dalykas, dėl, e, pagal taisyklės, čia yra e, numatytas 6 procentų neviršymo, e, einamosios sąskaitos neviršymo sąskaitos, kad būtų galima išlaikyti makroekonominį balansą eurozonoje. Tai kaip jūs vertinate tą antrą kitą elementą? Taip, aš kaip būt apie tai aš ir kalbėjau. Aš turėjau galvoje štai ką, kad e, komisijos e, vertinimas e, taip atrodo, Bet čia vėlgi tarsi kalbama apie psichologinį aspektą. Tai yra šiuo atveju tas perviršis e, vertinamas iš ES pozicijos kaip kažkas neigiama. Kita vertus, e, jo poveikis Vokietijos, Vokietijos e, ekonomikai, politin, va, vėlgi poli, politinė prasme e, šiaip jau teigiamai vertinamas. Ir mes vertinam kaip tikrai sėkmingą sistemą. Marko Balį. Aš EFDD frakcijos vardu kalbėsiu kaip šešėlinis pranešėjas. Uh, galiu vėlgi pakartoti tai, kas buvo pasakyta apie Vokietijos eksporto perviršį. Iš tikrųjų labai svarbus dalykas, tai, apie tai buvo kalbama ankstesniuose mūsų pranešimuose susijusiuose su e, konkrečiomis rekomendacijomis valstybėms narėms. E, tokia, toks pranešimas buvo parengtas praeisiais metais. Taip, tos taisyklės turėtų galioti Tačiau, kai didžiųjų valstybių narių interesai susiduri, tai yra nu, nukenčia interesai, tai tada vėlgi nesilaikoma tai tarsi taisyklių. Bet kita vertus, e, kaip komisija e, reaguoja? Nes e, šitas klausimas susijęs su apskritai visos um, ekonomikos pinigų sąjungos esme eurozonoje. zonoje netaikoma visai vienodų taisyklių. Ir kaip tik dėl e, tokių vienodų taisyklių nebuvimo e, tiesiog ES nėra stabili. Junkeris pasakė savo kalboje, kad e, vėlgi be euro nėra Europos. Tad e, vėlgi reikėtų politiškai paveikti tas valstybės narės, kad vėlgi būtų suderinta e, pozicija politinių, e, politinių lygių. Kartu komisijos šiaip jau veiksmai dėl perviršinio, to, perviršinio eksporto nėra aiški. Niderlandų situacija irgi kėlė nerimą Tad e, iš tikrųjų reikia politikai įgyvendinti tinkamai tam, kad būtų galima užtikrinti siekiamą užimtumo lygį. Būtent e, Europos ekonominė politika turėtų e, būtent dėmesį kelti tam, ne vien tik tai apie infliaciją. Toliau, kalbant apie reformas, struktūrinės reformas, tai norėtume, kad tos reformos būtų tvarius kad e, jos nesukeltų neigiamų padarinių, kokių matom Graikijoje, dėl, kurioje dėl taupimo, griežtos taupimo politikos e, tiesiog dar labiau nukentėjo šios šalies gyventojai. Ir kartu atsirado erdvė ekstremistams ir, ir kitokio plauko um, nuomonėms. Tad iš tikrųjų labai svarbu palaikyti nuolatinį dialogą tam, kad būtų galima deramai suvokti pinigų sąjungos e, padėtį ir tiesiog kalbėtis apie tai, e, ar reikėtų išlaikyti dabartinę e, sistemą, ar tiesiog žiūrėti kažko kitą. Reikėtų suvokti, kokiu keliu einame. Jei Europa negali uh, aukti, jei Europos ūkis negali aukti, tai tada, aišku, rinkėjai e, mus e, įvertins dėl to. Barbara Kapel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar ką tik išgirdom iš pranešėjų, kad 2014 metais tik 12 procentų konkrečių valstybėms narėms orientuotų rekomendacijų buvo įgyvendinta mm, tose valstybėse narėse. Ir dabar pasie, tas rekomendacijų įgyvendinimo lygis vos 25 e, procentai. Ir e, pranešėjas sakė, kad būtų galima pagerinti padėtį. Sprendimas galėtų būti toks tiesiog numatyti didesnį vaidmenį nacionaliniams parlamentams, tam, kad jie irgi aktyviau prisidėtų prie struktūrinių reformų e, kūrimo, e, kurių reformų, kurių įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė. Labai svarbu, kad konkrečios valstybių narių rekomendacijos būtų konkrečiai įgyvendinamos kita vertus neturėtume būti naivus. Ne tai, kad čia valstybės narės nenorėtų įgyvendinti įvairiausių reformų. Jos e, dve, tai vilkina dėl įvairiausių, dažniausia politinių priežasčių, sakykime, prieš rinkimus, kai vyriausybės baiminasi e, dėkti tokias skaudžiausias reformas ir panašiai tiek Centrinis bankas, tiek kitos institucijos e, sutarė dėl to, kad mums reikia ūkio augimo, reikia užim, užimtumo didesnio, o tam reikia struktūrinių reformų. Be to labai svarbus biudžeto konsolidavimas, kartu e, biudžeto e, padėtis e, pasinaudojant šešių dokumentų, dviejų dokumentų paketais. Tad to reikia Europos konkurencingumui sustiprinti. Ir būtent tą teisingai sakė pranešėjas, kad e, čia vėlgi dabar didžiausias dėmesys telkiamas į investicijas, struktūriniams reformoms, kad į tai reikėtų kreipti didžiausią dėmesį, tai iš tikrųjų būtų e, teigiamas žingsnis, tai būtų konkretus rekomendacijų įgyvendinimas ir kartu valstybės narės būtų skatinamos daryti kai ką. Labai svarbu kartu e, valstybės turės aktyviau įtraukti, formuojant e, rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėms. Ačiū, dabar vėl žiūriu į nacionalinių parlamentų e, atstovus. Katri Kulmini, atsiprašau, jeigu neteisingai būsiu ištaręs pavardę, Katri Kulmini, Suomijos parlamentas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. komisijos gairės skirtos e, skirti investicijoms ir e, struk, e, dėkti struktūrinės reformas, kartu stiprinti fiskalinę politiką. Tai labai svarbios mūsų naujai balandžio mėnesį išrinktai vyriausybei, paskirtai vyriausybei. Tai yra irgi vienas prioritetų Dabar dėl biudžeto deficito. E, taip, tai tiesiog komisijai tai atkreipė dėmesį, mes e, tą klausimą sprendėm ir vėlgi į tai orientuosimės per ateinančius metus, kita vertus e, socialinės sistemos ir sveikatos sistemos reformos mums labai svarbios kita vertus, vėlgi mes privalėjom e, tiesiog gerokai apkarpyti, keturiais milijardais eurų apkarpyti šiems sektoriams skirtas lėšas tam, kad išsitilptume biudžeto e, rėmose, kad nepatirtume ir toliau e, biudžeto deficito ir iki 20 metų dar 10 milijardų eurų turėsim sumažinti iš vis pajamas šitiems sektoriams tad turim ieškoti kitų e, kelių, mažinti, sakykime, savivaldybių e, tarybų skaičių ar, ar tai, mažinti biurokratiją. Bet kita vertus, mums reikia naujų investicijų tam, kad būtų galima tiesiog dėkti svarbiausius projektus kurie skirti visuomenės skaitmeninimui ir kitiems svarbiems dalykams. Toliau, dėl komisijos rekomendacijų, tai kaip sakiau, E, jas aptarinėja dabar e, Suomijos parlamentas, kartu aptarinėja parlamentas mūsų e, pensijų reformas ir kartu darbo rinkos tam tikrus teisės aktų pasiūlymus. Tie dalykai yra labai svarbus visai Europos Sąjungai. Ir tų, tų, tų klausimų aktualumą iškėlė paskutinė krizė. Tad mes turim tikrai deramai būti įsipareigoję sprendžiant E, šias problemas, e, remdamiesi e, komisijos rekomendacijomis. Taip, mes galim šiaip jau dėkti ir esam įsipareigoję dėkti tas gairias ir rekomendacijas, tačiau kita vertus vėlgi yra tam tikras ir laiko išbandymas. Pirmininkas, ačiū. Mes dar turim šiek tiek laiko, dar galima kalbėti po penkias minutės Paulo Menargieri, Italijos senato atstovas. Labai ačiū. Aš sutinku, kad šiais metais, kai, kai buvo pateiktos šalių konkrečios rekomendacijos ir Europos semestro procedūra, įvyko tam tikrų teigiamų poslingių. Vis dėlto yra tam tikrų silpnųjų vietų. Ir galima nemenkai pagerinti e, Europos semestro procedūrą ir e, rekomendacijų e, procesą. Pateiksiu pavyzdį, bendrą pavyzdį. Antai, E, nemažai rekomendacijų, kurios skirtos eurozonai. Tiksliau, rekomendacijų nesispindi atskiroms valstybėms skirtose rekomendacijose. Tad reikia visoje eurozonoje tam tikro sisteminio pokyčio, e, bet kita vertus, tai nesispindi konkrečiose valstybių narių rekomendacijose. Ir čia vėlgi dar noriu paminėti apie tai, kas buvo jau užsiminta. Labai svarbu e, pakoreguoti mm, e, eurozonos e, valstybės pagal būtent tas valstybės, kurios patiria biudžeto deficitą ar perviršį. Ir čia kalbama apie tiesiog vidinio, vidinės paklausos didinimą apskritai visoje e, eurozonoje ir. Bet kita vertus, tas elementas konkrečiuose rekomendacijose labai miglotai suformuluotas, ypač turiu galvoje tas valstybės, kurios patiria perviršį. Ir, ir vėlgi, čia šiuo atveju nekreipiamas pakankamas dėmesys simetriniam pakoregavimui. O tai yra labai svarbu ne vien tik tai kainų konkurencingumą palaikyti Juk mes žinom, kad tai kartu yra labai svarbu ir skolos tvarumui išlaikyti. Tai labai svarbu, jeigu norim išlaikyti tvaros, skolos tvarumą, todėl tikrai reikia turėti tam tikrą korekcijos mechanizmą, korekciją, kuri nenusileistų žemiau infliacijos lygio. Tai vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys būtent fiskalinė padėtis. Kaip žinot, labai svarbu e, turėti fiskalinę politiką eurozonai skirtą ir visai Europos Sąjungai. O kokia būtų e, tinkama e, fiskalinė pozicija ir kokia pozicija netinkama? Taip, šiais metais minimas stebuklingas žodis neutralumas. Taip, tai jau žingsnis į priekį, nes neutralumas, biudžeto neutralumas reiškia bent jau uh, E, tai, kad mes nebetramdomi esam, nebevaržomi buvusios, buvusios e, fiskalinės politikos. Tad e, vėlgi, manyčiau, turint galvoj simetrinę korekciją ir fiskalinę padėtį, greta to dar būtų galima kai ką padaryti, tam, kad būtų galima įtvirtinti savotišką ryšį tarp eurozonos E, jos bendrų tikslų ir atskirų eurozonos valstybių tikslų. Nes e, vėlgi čia šiuo atveju tie dalykai svarbus ir konkrečiai nacionaliniai ekonomikai. Jeigu eurozonoje neturėsim pakankamos paklausos, tai vėlgi tai tada tai neigiamai paveiks atskirų valstybių narių padėtį. Paminėsiu antai savo paties šalies, Italijos pavyzdį. E, čia mano e, ūkio augimas galbūt pasieks ne 0,7 procentus, kaip kad buvo e, planuojama, bet 0,9 procentus ir 1,6 nu, procentus ateinančiais metais. Bet vėlgi tai yra dėl tam tikros neutralios fiskalinės politikos nacionalinių lygų, lygių. Ir be to nepamirškit, mes iš tikrųjų atlikom labai daug reformų, mes turim investicijų planą, tad mes galėtume vėl pasinaudoti galimybę tiesiog e, atlikti reformas, e, investicijas ir įtvirtinti lankstumą. Tad tas ryšys tarp nacionalinio uh, ir e, eurozonos lygio yra labai svarbus. Mes jį tikrai, e, mes padėti galim pagerinti, jeigu įtvirtinsim tą tinkamesnį ryšį. Labai ačiū Eduardo Kaprita, Portugalijos parlamento vardu. Boa, boa tarde. Nós, nós do Parlamento Português consideramos. Labai ačiū. Portugalijos parlamente laikomasi nuostatos, kad dialogas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų e, biudžeto politikos, e, ekonomikos klausimais iš tikrųjų prisideda prie strategijų koordinavimo tarp visų, visų valstybių narių, ypač eurozonos valstybių ir tai padeda konsoliduoti biudžetą kartu vėlgi sustiprinti augimo ir užimtumo e, strategiją bei prisidėti prie užimtumo gerinimo. Ir todėl mes Portugalijos parlamente iš tikrųjų daug e, didelę tei, svarbą teikiam e, susitikimams tokiems, koks kad buvo su komisijos nariais Moskovici, Dombrovskiu ir kartu Europos reikalų komitete. E, tad dabar reikėtų stiprinti kartu, e, kartu disku, debatus e, tarp mūsų parlamento ir jūsų parlamento komiteto. Neužtenka šiaip jau atsitiktinių tam tikrų E, susitikimų, bet reikėtų nuolat aptarinėti padėtį. Na ir dabar aptarinėti tam tikrus svarbiausius dalykus, kaip Junkerio investicijų planą. Na ir be to e, labai svarbu aptarinėti uh, kartu mm, e, lankstumo klausimus, lankstumo, kuris susijęs su e, biudžeto konsolidavimo taisyklėmis ir aiškintis komisijos padėtį, e, komisijos požiūrį. Šiaip mes per pastaruosius trejus metus vėlgi turėjome gyvendinti uh, E, nacionalinių reformų programas ir dėl to e, vėlgi kilo daugybė e, sunkumų, didelis nedarbas ir sumažėjo investicijos tiek viešajame, tiek valstybinėme sektoriuje. Tad mes iš tikrųjų darom tai, ką, kas darytina, kas tiesiog mums, mus verčia daryti buvimas Europos Sąjungoje. Dabar čia kalbu kartu apie veiksmus migracijos, migrantų prieimimo srityje. Ir mums svarbiausia yra štai kas. Mums svarbiausia, kad komisijos rekomendacijos skirtos konkrečioms valstybėms narėms numatytų pakankamą lankstumą tam, kad mes galėtume pasinaudoti visais turim, visomis turimomis e, priemonėmis, e, kad galėtume skatinti savo šalies ūkį ir užimtumą. Tie dalykai mums yra labai svarbus, nes Portugalijos vyriausybės pateikta stabilumo programa e, ji apima laikotarpį iki 2019 metų Joje e, ji buvo parengta ir tą, progra tą programą pristatė buvusi vyriausybė, kurios e, kadencija jau buvo besibaigianti. Ir todėl, kalbant apie Europos semestrą, vėlgi reikėtų atsižvelgti į tokių valstybių kaip Portugalija ypatumus ar, sakykime, Lenkijos ypatumus. Antai mes jau e, parengėm biudžeto e, projektą e, kartu ateinančiais metais ir vėlgi biudžetas atspindi tam tikrus politinius sprendimus, o politiniai sprendimai priimti tiesiog rinkėjų rinkėjų tam tikrom nuostatom, bet kita vertus vėlgi ne visk, ne, ne, progra, programą ne, nepavyko iki galo įgyvendinti. Todėl mums labai atrodo svarbu gilinti šį aspektą. Tai yra užtikrinant socialinę sangraudą, sanglaudą ūkio augimą ir, ir užimtumą. Spalio 15 gal bus galima spręsti šią problemą, bus teisės aktai ir procedūriniai visi žingsniai, viso tai yra susiję su spalio 15 diena. Aš nežinau, kad jūsų, problem, jūsų valstybė specifinė tokia situacija, įdomu buvo išgirsti jūsų mąstymą ir, ir galimus sprendimus, tai kas bus. Quattro Thank you for your question. What I'm sure we are... Dėkuoju jūsų klausimą. Tiesiog um, rinkimai vyks spalio 4, o spalio 15 tikriausiai dar nebus suformuota nauja vyriausybė. Tikrai nebus naujo biudžeto. Tai turim, aišku, aptarti tai, bet tai nėra specifinė Portugalijos problema, juk Lenkijoje irgi vyks rinkimai spalio pabaigoje darots. Tai Mm, tiesiog yra Europos semestro taisyklės, kurias reikia na, derinti su politiniu mūsų valstybių kalendoriumi. Tai gal tada reikėtų komisijos klausti, kaip čia būtų galima spręsti tas problemas dėl uh, tvarkaraščių derinimo. Ir jie iš nacionalinės asamblėjos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma Jums pasakyti, kad na, labai džiaugiuosi, jog vyksta šis posėdis ir Prancūzijos nacionalinė asamblėja kartu su Senatu nusprendė renkti susitikimus su europarlamentarais. Uh, Na ir e, tikslas yra skirti kar, dirbti kartu, tai yra tikrai puikiai iniciatyva ir, ir, ir jūs ir labai mm, džiaugiuosi tuo pranešimu ir, ir tuo, kad dokumentai dabar pateikiami uh, Mm, tris mėnesius iš anksto, tai tikrai, jeigu nori rimtai dirbti, tai būtina turėti dokumentus iš anksto ir Nacionalinė asamblėja tą tikrai pripažįsta ir, ir džiaugiasi tuo. A, taip pat noriu pabrėžti, kad esu opozicijos atstovas, galbūt tai atsiskleis ir per mano pasisakymą. A, Na, esu <laughs> Respublikonų atstovas nacionalinėje asamblėje ir, ir aš noriu pasakyti, kad na, mūsų patirtis leidžia konstatuoti, na, dėja, tą galima ir, ir pasakyti daug plačiau kalbant, taip yra apie 12 procentų tik tai maždaug rekomendacijų, kurios įgyventos Europą, o Prancūzijoje tai tas procentas dar net mažesnis. Jeigu žiūrėtumėm į visą tą sąrašą rekomendacijų, kurios skirtos konkrečiai Prancūzijai, galime konstatuoti, kad iš esmės nėra nei vienos ryties, kur būtų padaryta esminės pažangos. Taigi, norėčiau akcentuoti tai, kad absoliučiai būtina geriau atsižvelgti į rekomendacijas. Ir jūs teisingai sakėte, man atrodo, tai yra 16 pranešimo punktas, kad visa tai priklauso, na, didžiai dalimi, o turbūt ir visų pirma nuo nacionalinių parlamentų. Ir aš pateiksiu mūsų asamblėjos pavyzdį. Čia Europos semestras tai yra visi tie ekonominių, finansinių įvairių ketinimų paskelbimai, reformų paskelbimai nėra balsavimo objektas. Tai iš tikrųjų stebina, bet dauguma turbūt baiminasi, kad nebus balsuota. Uh, teigiamai dėl tokių klausimų, o tai yra nepaprastai svarbus darbas vis tik tai. Ir štai noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad Nacionalinėje asamblėje Prancūzijos neturime galimybės balsuoti dėl tokių svarbių klausimų ir niekas neprotestuoja. Na, Taip pat norėčiau akcentuoti, kad e, realiai tai yra labai plačios diskusijos. Pavyzdžiui, jeigu rekomendacijas yra pasakyta, kad reikia reformuoti pensijų sistemą ar darbo teisę, reakcija. Aišku, iš karto yra dviejų tipų reakcijos. Pirma, reaguoja tie, kurie sako, kad, na, reikia žaisti pagal tą žaidimo taisyklės, būtina padaryti tai, kas yra pasakyta. O kiti sako, na, o kokia čia dabar yra tokia komisijos pozicija, kodėl ji kišasi į nacionalinius reikalus. Ir aišku, kai yra tokia argumentacija, tai nepasieks jokios pažangos europinių lygmenių. Aš pasisakyčiau už tai, kad dialogas būtų daug vaisingesnis ir leistų priimti sprendimus, kurie atitiktų mm, tą poziciją, kurią suformuoja komisija ir nacionaliniai parlamentai kartu. Pasisakyčiau už tai, aš, aš, aš Aš manyčiau, kad ir daug didesnį konkurencingumą mes galėtumėm užtikrinti. Labai dažnai kritika yra išsakoma mm, tik tai dėl tų, kurių konkurencijos lygis daug geresnis. Pavyzdžiui, štai tik buvo kritikuojama Vokietija. Man atrodo, kad tikrai mums reikia daug daugiau to konkurencingumo, mums reikia daug daugiau konvergencijos tiek fiskalinės, tiek socialinės Mums reikia bendros pramoninės politikos. Ir, na, manau, kad mes visi čia esantis sutinkame, kad reikia pasiekti rezultato. O kai matai, kas yra konkrečiai daroma, uh, kai matai, e, kokiu būdu yra pateikiami pasiūlymai, komisijos rekomendacijos, kaip jos nėra įgyvendinamos, tai vienas dalykas, antras dalykas valstybėse narėse, matai, kaip e, nacionaliniuose parlamentuose yra elgiamasi su tokiais klausimais, tikrai tai yra pagrindas nerimauti dėl to, ar sugebėsime mes pasiekti uh, Mm, didesnio konkurencingumo lygio, didesnės konvergencijos Europoje ir tai yra to, ko mes siekiame. Čia. Ačiū. Dabar Europos parlamento nariai vėl. Ponas Stolojan, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė. Matome, kad Europos semestras tampa vis efektyvesniu instrumentu koordinuoti ekonominę ir fiskalinę valstybių narių politiką, tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną tokią silpną Europos semestro vietą. Tai yra būtent pavasarį, kai nacionaliniai parlamentai turi atsiųsti Europos komisijai nacionalinės reformų programas ir konvergencijos ir stabilumo programas. Juk būtent tada, kaip jūs žinote, po to etapo yra pateikiamos tarybos rekomendacijos. Tačiau problema yra ta, kad, mm, kaip rodo tyrimai, pakankamai daugelio valstybių narių nacionaliniai parlamentai uh, Nacionalinės vyriausybės nesikonsultuoja su nacionaliniais parlamentais dėl šių programų, tai yra konvergencijos, stabilumo ir kitų programų. Tai yra demokratijos atskaitomybės, vyriausybės atskaitomybės parlamentui problema. Ir kas tokio, tokiose valstybėse vyksta? Nacionaliniai par, parlamentai pradeda suvokti šias problemas dėl nacionalinių reformų, dėl konvergencijos ar stabilumo programų, ar šių konkrečių rekomendacijų, kurias pateikia taryba. Tai yra, parlamentai suvokia, kad yra tokios rekomendacijos tik tai rūdienį sužino apie tai tik rūdienį, kuomet vyriausybės pateikia savo programų projektus parlamentams ir kuomet yra nacionaliniai biudžetai, pavyzdžiui, mm, aptariami, jau yra pakankamai mažai manevro laisvės, kad būtų galima kažką pakeisti. Tad aš manau, kad siekiant sustiprinti demokratiją ir atskaitomumą, nacionalinių vyriausybių atskaitomybė parlamentams, būtų labai svarbu įtraukti nacionalinius parlamentus į Europinį semestrą nuo pat pradžių, tai yra nuo pat pavasario, kuomet nacionalinės vyriausybės pradeda renkti savo nacionalinės programas. Ačiū. E, Marija. Ačiū. Marija Žao Rodrygė, socialdemokratų frakcija. I must say that I fully agree with the last turiu pasakyti, kad visiškai pritariu šiai paskutiniai pastabai. Manau, kad yra nepaprastai svarbu e, visiškai įtraukti nacionalinius parlamentus į šį procesą ir daug anksčiau e, kai jau komisija pateikia mm, ataskaitas už, kiekvieną, už kiekvieną valstybę ir vyriau, nacionalinės vyriausybės pradeda renkti mm, programas. Taigi, Dar norėčiau pridurti e, savo kaip europarlamentarės poziciją. E, šios rekomendacijos skirtos konkrečioms valstybėms yra skirtos sumažinti e, skirtumus, disbalansą. Ir aišku, tam reikia valstybių pastangų vykdyti reformas investicijų srityje. Ir praeitais metais aiškiai pamatėme, kad jeigu norime sumažinti skirtumus, disbalansus, mums reikia, aišku, ir europinę visą bazę performuoti, užtikrinti, kad, tai būtų daug, kad čia būtų daugiau pusiausvėros, ypač tai pasakytina apie eurozoną. Mes taip pat turime plėtoti dialogą tarp europarlamentarų ir nacionalinių parlamentarų dėl uh, dabar įtin aktualios temos, tai yra taip vadinama penkių pirmininkų pranešimo, kur yra pateikti konkrečiai pasiūlymai, kaip reformuoti ir subalansuoti visą ekonominį ir pinigų sąjungą. Jei paimtumėm investicijų pavyzdį. Taip, Dabar investicijos yra mūsų politikos paketo pagrindinis prioritetas. Bet ar mes galime pasakyti, kad visos valstybės narės turi vienų, vienodas sąlygas investuoti, o toli gražu. Tai reiškia, kad e, turime e, mūsų ekonominį ir pinigų sąjungai suteikti ją įgalinančius instrumentus, kurių dar trūksta, kad visos eurozonos valstybės galėtų investuoti vienodų lygmenių. Aišku, mes turime dabar vieną svarbų dalyką, tai yra Europos investicijų planą ir reikėtų juo kaip galima geriau pasinaudoti, bet aš taip pat tikiu, kad um, anksčiau ir vėliau, būtent todėl, kad mes norime laikytis tos bendros fiskalinės disciplinos ir suprantame nacionalinių biudžetų visus suvaržymus ir ribas, anksčiau ir vėliau mes turėsime galvoti, galvoti apie bendrą eurozonos fiskalinius pajėgumus, be, jų sukūrimą. Ir aišku, reikia galvoti, kad reikalingas tinkamas politikos priemonių paketas. Ir mes turime organizuoti diskusijas dėl eurozonos tinkamos fiskalinės pozicijos. Čia vėlgi pavyzdys būtų tai, kad reikia mūsų dialogą tarp nacionalinių parlamentarų ir europarlamentarų gilinti. Galiausiai taip pat turėtumėm užkirsti keletą į rizikai, kad vyks lenktynės žemėjančia kryptimi, tai yra uh, socialinių standartų mažnymo kryptimi. Uh, Mes tie, stengiamės didinti konkurencingumą, aišku, tai yra svarbu, galvant apie mūsų visų bendrus interesus, tačiau mes turime pasirūpinti, kad būtų investuojama į skaitmeninę revoliuciją, energetinį pasikeitimą, o ne socialinių standartų mažinimą siekiant to konkurencingumo. Tad tai yra dar viena tema, kur turime pagerinti uh, Europinio parlamento ir nacionalinių parlamentų veiksmų koordinavimą, kad galėtumėm užtikrinti, jog mūsų bendros pastangos pagerinti konkurencingumą nelems um, mūsų bendrų socialinių standartų mažinimo. Ir aš taip pat galvoju, kad, gal, kad jau planuojant kitus dialogos sutikimus reikėtų akcentuoti bendrai rūpimus klausimus išryškinant, kur reikia būtinų, skubių ekonominės pinigų sąjungos reformų. Klaus. Ačiū. Klaus Bartel. Bundestag. Vokietijos Bundestagas. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, in der Bundes Ačiū pirmininkė. Vokietijoje yra platus konsensusas, kad reikia ekonominio koordinavimo. Tačiau turime mm, labai ramiai žiūrėti į visus rezultatus. Mm, Reikia žiūrėti, ar to koordinavimo kryptis yra tinkama. Trūksta augimo, bet taip pat yra ir ekonominis, socialinis disbalansas, tie skirtumai tarp valstybių narių, tarp regionų, tarp e, socialinių sluoksnių klasių vis didėja. pasitelkus Vokietiją kaip pavyzdį, gal, galima būtų pasai, galima būtų kelti rimtų klausimų dėl rekomendacijų skirtų konkrečioms valstybėms. Pavyzdžiui, 2008 metais, jeigu būtumėm laikėsi tų mm, konkrečiai mums skirtų rekomendacijų, būtumėm mm, ne taip gerai neįveikę krizės, kaip kad įveikėme. Iš tikrųjų, mes mm, stabilizavome rinkas, o nedereguliavome, mes pasitelkėme socialinius partnerius. Tai mes padarėme priešingai, nei buvo rekomendacijose pasakyta. Mes didinome, padidinome mm, mūsų vidinę paklausą 2 procentais BVP, mes išsaugojom darbo, užimtumo lygį. Mes ne, neįvedėme tiek lankstumo į darbo rinką, kiek buvo siūloma rekomendacijose. Toliau, kalbant apie rekomendacijas skirtas konkrečiai Vokietijai, mm, vėlgi, kad čia kontrastas yra didžiulis mūsų perviršis. E, aišku, ta pati filosofija, ta pati neoliberali filosofija yra taikoma Vokietijai, bet taip pat ir ekonomiškai daug silpnesnėms valstybėms. Tai aš tiesiog spėlioju, Vokietija yra kaltinama tuo, kad pernelyg griežtai yra taikomi įsiskolinimo apribojimai, yra taip pat e, reikalaujama uždėti didžiulius mokesčius su vartojimu, tačiau jeigu mes tai padarytumėm, tas perviršys būtų dar didesnis, o ne mažesnis. Iš tikrųjų, mes tai tikimės pagirų, o ne kritikos, dėl to, kad mes įvedėm minimalą atlyginimą, sustiprinome profsąjungas, um, užtikrinome jom kolektyvinio dėrėjimosi autonomiją, padidinome investicijas arba, pavyzdžiui, pensijų sistemos pas mus yra sustiprintos. Mes tikrai nenorime bloginti savo rezultatų, priešingai mes norime uh, gerinti mūsų situaciją, mes norime stiprinti importą, stiprinti ekonomiką, o rekomendacijos yra pateikiamos visiškai priešinga kryptimi. Čia, manau, yra didžiulė problema dėl ideologijos skirtumų, dėl to, koks požiūrės yra taikomas kiekvienai konkrečiai valstybei. Ir iš tikrųjų tai būtų ir vidinių politinių diskusijų objektas, manyčiau. Tos rekomendacijos ir Europos ekonominė politika turėtų būti performuluota, jeigu norime užtikrinti, kad Europoje būtų daromos investicijos iš tikrųjų tas disbalansas, tos socialinės problemos neturėtų būti aštrinamos, ypač galvojant apie valstybių finansinius pajėgumus veikti, jos turi būti stiprinamos. Antras dalykas, atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos e, negarantuotą situaciją, neužtikrintą situaciją ir, ir galvojant apie ekono, Europos ekonomiką, būtina stiprinti vidaus paklausą, o ne mm, teikti prioritetą eksportui. Dabar toliau kalbant apie rekomendacijas konkrečioms valstybėms, čia pasakyta, pavyzdžiui, mums, kad apmokės, darbo jėgos apmokestinimas turi būti mm, didinamas, o ne mažinamas, o ne vartotojų apmokestinimas. Ir tai netinkamas požiūris ir darbo rinkos politikos atžvilgių. Pavyzdžiui, reikia kalbėti ne vien apie lankstumą, reikia kalbėti ir apie garantijas, reikia kalbėti ir apie kvalifikaciją. Ir toliau dar atsižvelgiant į diskusijas, ypač dėl migracijos, atsižvelgiant į dabartinę situaciją su migracija, turėtumėm suvokti, kad būtent tokioje situacijoje Mm, turint omenyje, kokia yra situacija darbo rinkose, kokios yra mūsų socialinės sistemos, manau, kad viską reikia geriau reguliuoti ir stiprinti, nes tolesnė migracija gali sugriauti darbo rinkų socialinės sistemas, jos tikrai yra nepasirengusios tai atlaikyti. Ačiū. Ačiū labai. Jūsų pasisakymas tikrai buvo įdomus. Toliau ponas Kristofas Meknete iš Austrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai labai vertinu tai, ką sakė kolega iki manęs, nes kitaip man reikėtų daug ilgiau laiko, daug daugiau laiko pasisakinimui. Todėl pratesiu tai tą. Ta, kritinę mintį apie užsienio prekybos e, teigiamą balansą. Aš manau, kad mums reikia vertinti pagal perkamosios galios paritetą. Kiek yra perkamoji gale bendrojoje rinkoje Ir tada mes, turėdami perviršį, galime susidurti su problemomis Europoje. Dabar dėl specifinių rekomendacijų įgyvendinimo. Aš manau, kad Europa tikrai um, neišnaudoja viso savo potencialo. Akivaizdu, kad reikia bendros ekonominės politikos konkurencingumo srityje. Galima pastebėti, kad kai kurie regionai pakankamai gerai veikia o kiti ne. Todėl manyčiau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai, nes manau, kad ne visi dalykai yra tinkamai apibrėžiami semestro kontekste. Dabar viešųjų finansų deficitas, biudžeto deficitas. Galų gale turime įsiaiškinti, kodėl kai kurios valstybės narės neįgyven, nesilaiko taisyklių. problemų aišku gali kilti. Gali būti tokių įmonių, kurios plėtoja verslą čia, Europos Sąjungoje, tačiau apmokestinamos yra netinkamai. Dar vienas dalykas tai informacijos nutekėjimas ir labai gerai, kad e, komisija jau ėmėsi veiksmų kovoti su informacijos nuteikimu. Mes turime užtikrinti, kad jeigu Europoje yra sukūriama pridedamoji vertė, tai jinai turi būti tinkamai apmokestinama, kad e, biudžetai surinktų daugiau pajamų. Dabar, jeigu kalbame apie įgyvendinimą, nes e, į tai atkreipite mūsų dėmesį, tai mes turime prisiminti, kad skirtingas profesijas, regla, skirtingas profesijas reglamentuoja visiškai skirtingos taisyklės. Aišku, yra specifinių profesijų, joms reikia atitinkamų taisyklių, bet tos taisyklės tikriausiai galioja jau vos ne šimtmetį. Kokybės požiūrių, pavyzdžiui, ypač mano šalyje, kokybės klausimas yra labai aktualus ir labai geras ir e, kokybė yra užtikrinama, todėl mes galim konkuruoti pasauliniu lygiu. Mes negalime visko patikėti rinkos jėgoms, pačiai rinkai, laukdami, kol viena ar kita profesija labiau ar mažiau įsitvirtins. Dabar dėl pensinių sistemų. Valstybėse narėse, tam tikrose valstybėse narėse veikia tokios sistemos, kurios pasiteisino per jų gyvavimo šimtą metų maždaug. Nereikia jų greuti, reikia tiesiog pažiūrėti, kaip yra valdomos tos pensinės sistemos. Turime užtikrinti <clears throat> tinkamo, tinkamą kokybinį mokymą jaunų žmonių ir turime juos skatinti tai daryti. Dar vienas dalykas, tai aukšto lygio etiniai standartai visos, visų profesijų sritise. Bet visą tai įmanoma pasiekti, jeigu tinkamai yra valdomos rinkos jėgos ir joms tinkamai leidžiama veikti. Esu matęs, kaip mokesčių konsultantai duoda tokius patirimus, kad apsaugotų monopolius. Ir manau, kad tai kelia grėsmę um, kokybei. Dabar dėl mokesčių srities. Žinau, kad komisija labai daug dirba, bet norėčiau, kad jūs dar labiau spaustumėte komisiją, nes mums būtinai reikia bendros pelno, įmonių pelno mokesčio bazės CCTB. Tai turėtų būti ne vienas bendro tarifo mokestis, o bendra suvienodinta visoms valstybėms narėms bazė. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Iš tiesų, parlamentas ir apskritai komitetas labai daug dirba jūsų minėtose sritise, o dėl vienos bendros įmonių pelno mokesčio bazės, tai žinote, tas pasiūlymas ilgai svarstomas ir mes stengiamės priversti komisiją paspartinti ir tarybą paspartinti darbą. Toliau o, kolega iš Vengrijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Vengrijos parlamento vardu noriu padėkoti Jums už nacionaliniams parlamentams suteiktą galimybę išdėstyti savo nuomonę apie ekonominę politiką ir tas programas, kurios vykdomos reaguojant į ekonominės krizės padarinius. Remdamiesi savo patirtimi galime pasakyti, kad Europos semestro reikalai apskritai tikrai pagerėjo, nes valstybės narės turi galimybę ne tik įgyvendinti, bet ir komentuoti. Bet valstybės narės ir nacionaliniai parlamentai turėtų daugiau prisimti atsakomybės už rekomendacijų gyvendinimą. Kalbant apie konkrečias kiekvienai valstybei nariai skirtas rekomendacijas, tai pirmiausia, mes turiu pasakyti, joms pritarėme, tai susijęs su politiniais daugiau klausimais kuriais teikiamos rekomendacijos, bet aš manau, kad formuluotės tų rekomendacijų turi būti konkretesnės, specifiškesnės. Kita vertus, reikia suteikti nacionaliniams parlamentams pakankamai laiko išanalizuoti pateiktas rekomenda, pateiktą rekomendacijų projektą. Be to, nebejotinai reikia tikslinti konstatuojamosios dalies punktus. Ir mes turėtume turėti laiko, kad galėtume pateikti savo nuomonę dėl rekomendacijų. Vengrija tikrai džiaugiasi komisijos pareiškimu, kad biudžeto deficitas išlieka išliks um, ir kitais metais mažesnis nei 2,5 procento BVP ir kad nacionalinių reformų programų tikslai turi būti konkretesni. Kita vertus, mes patys galvojame, kaip galima būtų restruktūrizuoti ir patį europinį semestrą, kad galėtume lengviau pasiekti numatytų tikslų ir gauti daugiau naudos. Europinio semestro reikalai visada labai kruopšiai aptariami Vengrijos parlamente, mūsų ekonomikos reikalų komitete. Nuo 2012 metų mes kelbėme ataskaitas, o vyriausybė patvirtino konvergencijos programą, kurią esame išsiuntę atitinkamoms institucijoms. Be to, mes rengiame ir klausimus. O kalbant apie 2015 metų rekomendacijas, Budapešte gegužės mėnesį vyko konsultacijos tarp su atsakingais komisijos darbuotojais. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Ana Birhal toliau pasisakys. Rumunijos nacionalinis parlamentas. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galimybę dalyvauti šioje diskusijoje ir pasinaudosiu galimybę kalbėti rumunų kalba. Mes tikrai vertiname tą analizę, kuri buvo atlikta, vertiname numatytas, e, pateiktas rekomendacijas. Ir pirmininkas Junkeris nacionaliniams parlamentams numatė tam tikrų gerų dalykų, būtent sustiprinti dialogą su nacionaliniais parlamentais. Kita vertus, mes taip pat džiaugiamės, kad komisija vadovaujasi naujų požiūrių dėl Europinio semestro struktūrinio supaprastinimo. Nes tikrai turime galvoti apie mažesnį skaičių prioritetų ir tikslų. Ir džiugu, kad visa analizė paspartėjo, buvo atlikta trim mėnesiais anksčiau. Bet to nereikia pamiršti, kad nacionalinių parlamento analizės irgi yra vertingos. Mūsų Europinių reikalų komiteto pirmininkas labai atidžiai stebi ir skaito visus aktualius dokumentus, pradedant nuo metinės augimo ataskaitos. Bet akivaizdu, kad ekonomikos atsigavimą reikia daugiau stimuliuoti. Ir uh, stimuliuojant, nepamiršti, kad svarbu ne tik struktūrinės reformos, bet taip pat ir investicijos. Mes manome, kad privačių investicinių lėšų pritraukimas kaip kad pažymi komisijos pirmininkas Junkeris savo plane, yra labai geras dalykas. Rumunijoje mes šį planą apsvarstėme. O mes be kita ko manome, kad komisija turėtų ne tik tai raginti privačius investuotojus investuoti, bet taip pat ir sudaryti viešoms investicijoms didesnių galimybių. Rumunija nebejotinai vykdys prioritetinės rekomendacijas, nes tai leis mums pasiekti ekonomikos ir socialinių tikslų. Mes gerai suprantame, kad bendri, yra bendri ekonominiai ir socialiniai tikslai, bet mes turime juos transformuoti į nacionalinius tikslus. Ir Rumunijos prioritetai yra ekonominio augimo konsolidavimas ir naujų darbo vietų sukūrimas. Bet to turiu pasakyti, kad Rumunijoje prasidėjo diskusija dėl naujojo mokesčių kodekso mes e, pirmiausia pradėjome nuo to, kad atsakomybė turi būti derinama su atsargumo principu, jeigu norime stabilių sąlygų ir palankių verslui sąlygo. Rumunija sugebėjo užtikrinti pakankamai mažą biudžeto deficitą 1,5 procento ir kita vertus mokesčių mokėjimo drausmės reikalai dar buksuoja, bet naujo, naujieji, e, naujusios taisyklės leidžia mums mažinti mokesčių tarifą priklausomai nuo ekonominės veiklos rezultatų ir tai tikimės leis mums stimuliuoti geresnė pusiausvyrą tarp pasiūlos ir paklausos. Dar vienas dalykas, kurį noriu pažymėti, yra tai, kad ekonominės plėtros variantai turi būti parenkami labai skaidriai ir tame procese turi dalyvauti nacionaliniai parlamentai. O kai svarstome visus argumentus už ir prieš, dėrėtų a, diskusijoje dalyvaujančių subjektų ratą išplėsti. Taigi, ačiū Jums labai už galimybę pasisakyti šiandieną. Pirmininkas, ačiū. Toliau pona Liuč iš Bundestago. Aš esu uh, Bundestago biudžeto komiteto pirmininkė. Du kolegos jau pasisakė ir mes, aišku, visi siekiame savo prioritetų. Bundestage mes šiuo metu svarsome biudžeto projektą. Triš, planuojame 320 milijonų ir manau, kad galėsime jį padidinti. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad taisyklės ir rekomendacijos, kurios tvirtinamos uh, Um, Europinio semestro metu derinamos su visais reikalavimais. Esu įsitikinusi, kad Europos Sąjungoje visos valstybės narės turi pagalvoti, kaip susidoroti su pabėgėlių krize, su tais pabėgėliais, kurie plūste plūsta į Vokietiją, Švediją ir aišku į kitas valstybės narės nes ši susidariusi padėtis nebejotinai darys poveikį ne tik biudžeto formavimo politikai, bet taip pat ir fiskaliniai politikai. Be to, valstybės narės turi pagalvoti, kaip jos gali prisidėti prie panaikinimo tų priežasčių, dėl kurių žmonės priversti bėgti iš savo šalies. Pirmiausiai, Vokietijai reikia sustabdyti ginklų eksportą į krizės paliestus regionus. Ir Pritariu jūsų įsakytoms mintims dėl investicijų. Taip, investicijų reikia, investuoti reikia. Tačiau kaip mes suprantame, kas yra investicijos, kas yra svarbi investicija, kas yra smulki investicija. Ponas Merl labai teisingai pasakė, kad Vokietijoje 2008 metais ėmėmės ekonominių priemonių reaguodami į krizę. Ir todėl aš galiu pasiūlyti dabar, jog reikia ekonominės integracijos programos, kad sumažėtų skirtumai. Nemažiau svarbu yra, kalbant apie rekomendacijas, prisiminti ir viešąją skolą, valstybės sektoriaus skolą. Bet nebūtinai tas skolas, nes jos yra skirtingo pobūdžio, reikia sumuoti. Yra nemažai būdų skoloms išvengti ir todėl didelį dėmesį reikia kreipti į tai, kaip išvengti tų skolų, kurių galima išvengti. Toliau mokesčiai. Aišku, mokesčius galime nustatyti kur tiek įmanoma, bet reikia pašalinti teisinės spragas, nes tokiu būdu bus galima konsoliduoti e, valstybės biudžetą. Ir dar vienas dalykas. Pono Demaso, pavyzdžiui, reaguojant į pono Demaso pastabas ir kitą vertus Bundestago tyrimų tarnyba apie tai kalba, kokiagi yra sąranga pačios Eurogrupės, kas ten finansų ministrai, ekonomikos finansų ministrai, jie susirenka, bet ne visi net Eurozonos grupės nariai dalyvauja tose posėdžiuose, kaip priimami sprendimai. Aš manau, šitos dalykus reikia apsvarsyti pačioje Eurogrupėje ir Europos parlamente, nes pagal Lisabono sutartį yra labai daug įtakos turinčios institucijos ir neformalios grupės. O Eurogrupė nėra formali grupė, kuri galėtų pasinaudoti sutarties teikiamais privalumais. Ir galiausiai spauda dažnai rašo apie Bundestago sprendimus, bet nereikia pamiršti, kad yra ir Vokietijos konstitucinis teismas, kuris labai aktuolus. Pirmininkas, ačiū. Toliau pona Lokno O dabar mes sėdėm Onkolfe iš nacionalinės Prancūzijos asamblėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir mano kolegos prieš mane ką tik kalbėję, kartu mano kolega, tai aš galiu pritarti daugeliu žodžių ir apgailestauti, kad Prancūzija yra viena iš tų e, eurozonos valstybių, kurios per pastaruosius metus didino biudžeto deficitą, o kita vert ir vėlgi e, 1,2 procentais per metus e, daugelį valstybių eurozonos, o Prancūzijos tas skaičius yra dvigubas, tai yra e, valstybinių išlaidų. Ir e, vėlgi nuo balandžio mėnesio dabar vėlgi padėtis negerėjo. Tad čia kalbama apie skirtingą požiūrį E, tai yra į tą patį klausimą Prancūzijos vyriausybė ir Europos, parla, ir Europos komisija žvelgia kitaip. Tad mano pirmas klausimas yra labai paprastas. Kaip ateityje reikėtų užtikrinti, kad komisija ir valstybės narės e, remtųsi tuo pačiu apskaičiavimo pagrindu, tam, kad iš tikrųjų būtų galima tinkamai įvardyti struktūrinį deficitą, kad vėlgi mm, komisija ir Prancūzija ne, neoperuotų skirtingais apskaičiavimo modeliais, kad, kad būtų galima kalbėti apie tuos pačius tikslus. Toliau kitas klausimas, kurį paminėjo keletas kolegų, tai yra kaip įtraukti nacionalinius e, parlamentus ne vien tik tai prižiūrint e, būtent e, kaip laikomasi programų, bet kaip parlamentus padaryti savotiškai savininkais, kad šie prisidėtų prie šitų formavimų programų formavimo. Čia galima, aišku, renkti komisijos ir parlamentų e, susitikimus, e, dialogus, e, taip daroma, sakykime, Ispanijoje, Portugalijoje bet e, kita vertus vėl mes galėtume numatyti atitinkamai ir darbo kalendorių, kad e, surenkti, e, sakykime, parlamento posėdžius iš anksto, tai yra prieš tuos konkrečius Europos semestro įgyvendinimo žingsnius. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Marijas iš e, Graikijos parlamento. Penkios minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis mūsų susitikimas e, kartu su nacionaliniu parlamentu kolegomis yra labai svarbus. Tokiu būdu mes galim laisvai uh, pasikeisti mintimis, idėjomis apie tai, kas mums visiems rūpi. Tad mūsų nacionalinių parlamentų atstovai tiek Europos parlamento nariai yra Europos rinkėjų e, tribūnai. Tad mes iš tikrųjų turim daugiau bendrų bruožų negu, sakykime, E, Europos centrinio banko ar bankų valdytojų sprendimai. Kartu vėlgi tai, ką siūlo e, komisija, irgi šiaip jau ji tai siūlo veikiama apskritai tos biur, Bruselio biurokratinės mašinos. Tad tokie susitikimai yra labai svarbus. Tiesioginiai ryšiai. Labai svarbu, kad mes tiesiai susitinkam, galim kalbėtis Tik tokiu būdu mes tada žinom, kas esam ir apie ką kalbam. Tai viena. Antra, prancūzijos kolegos paminėjo, e, labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai irgi palaikytų ryšius. Aš pats nuo praeisių metų dirbu Graikijos parlamente Ir e, vėlgi pagal subsidiarumui skirtą protokolą numatyta nuostata, kad e, nacionaliniai parlamentai gali bendradarbiauti, gali netgi vetuoti e, komisijos tam tikrus teisės aktų pasiūlymus. Tad, manyčiau, nacionaliniai parlamentai galėtų bendradarbiauti tiesiai. Dar vienas dalykas susijęs su Europos semestru. Mes turėtume aiškiai apibriežti atsakomybės rytis. Europos semestras orientuotas ir skirtas ekonomikos politikai. Tačiau nepamirškim, ekonomikos politika ir finansų politika vis dėlto yra valstybių narių kompetencija. Mes nekalbam apie monetarinę pinigų politiką, kuri yra aiškiai ES prerogatyva. Bet vėlgi, ekonominė ir, ir fiskalinė politika tai tiesioginė valstybių narių kompetencija. Ir dabar vėlgi kalbam apie ES biudžetą, bet apie kokį bendrą biudžetą galim kalbėti, nedalyvaujant e, nacionaliniams parlamentams. Aš prisimenu ankstesnius ekon komiteto posėdžius ir matau, kad mačiau, kad nekarta, kaip komisija stengiasi tiesiog vėl pasiglemšti tam tikras valstybių narių kompetencijas. Tokia tendencija buvo. Dabar dar pagal vadinamai memorandumą tam tikrų valstybių narių uh, tai kai kurių valstybių narių tiesiog įgaliojimai susiaurinti gerokai, apkarpyti, už jas dažnai sprendimus priima vadinamoji trojka. Jeigu valstybė narė nesielgia taip ir taip, tada e, trojka e, primeta politiką suverenioms valstybėms narėms. Ir tokiu būdu tada jau nebeverta kalbėti apie nacionalinių parlamentų uh, vaidmenį. Toliau, Eurogrupės priimami sprendimai. Nieks jų neišrinko formaliai. Kita vertus, Eurogrupė priima sprendimus ir juos primeta kitiems. Eurogrupė priėmė e, sprendimus, tada Trojka e, juos įpiršo e, Graikijai ir Graikijos parlamentas buvo vien pasibus stebėtojas tiesiog buvo įbrukta kelių šimtų, šimto puslapio tekstas ir, ir mes buvom priverčiami balsuoti tam, kad gautume pagalbos lėšas. Dabar paskutiniam Liepą priim, priimame sprendime, kur Trojka primetė dar vieną memorandumą Graikijai. Tai mums e, atsiuntė 700 puslapių teisės aktų ir tikėjosi, kad parlamente bus balsuojama už, tai yra numatytus sprendimus per kelias dienas, bet niekas tiesiog neturėjo laiko net įsiklausyti, perskaityti tai. Tačiau trojka kišasi ir pažeidžia teisės valstybių narių. Franci Gular. Taip, e, norėjau tik tai pasakyti visiems nacionalinių parlamentų nariams, pranešti apie vieną klausimą, kuriuo mūsų parlamentas ryžosi parengti pranešimą savo iniciatyvą. Turiu galvoje, sakykime, kai kyla skubus reikalas iš, išlaikyti stabilumą, uh, Bet kita vertus, kitas dalykas vėl įtvirtinti pasaulinių lygių tam tikrą finansinę sistemą. Bet kita vertus, vėl tai kelia problemų e, toms, tiems e, regionams ar Europai, kur šios sistemos organizuojamos nacionaliniu principu. Yra, ir vėlgi čia kalbama apie visą įvairiausių struktūrų įvairovę. E, tad klausimas, tos atskaitomybės, skaidrumo ir taisyklių laikymosi klausimas šiame kontekste nėra visai aiškus dėl istorinių aplinkybių. Bet noriu pasakyti, kad jau mes rengiam tokį pranešimą e, savo iniciatyvą ir jei būtų ka, kas nors iš, kam nors iš nacionalinių parlamentų, kam rūpėtų tas klausimas, kaip mes galėtume vėlgi E, kaip galėtumėt pateikti minčių apie tas įvairias struktūras, techninių, politinių požiūrių, tai tikrai kreipkitės į mane, aš labai mielai su jumis padirbėsiu. Na ir dabar vėlgi, kaip, kaip atstovauti ES pasaulinių lygių vėlgi finansinėje sistemoje. Čia ne tai, kad mes kalbam apie nacionalinių valstybių legitimumą palyginti su ES e, legitimumu, Čia tiesiog kalbam apie ES institucijų, e, institucijų pajėgumą veikti, nes, kaip, sakau, kaip sakiau, čia šiuo atveju mes negalim uh, negalim pasiremti tik tai tam tikrom valstybėm narėm, jų struktūromis, e, nes iš tikrųjų ta įvairovė labai didelė. Ir dar kartą labai ačiū e, už tai, kad taip gausiai atvykot į mūsų komitetą ir tikrai labai naudinga pasikeisti nuomonėmis. Labai ačiū Silvi, toliau Darius Rozati. Išklausėm nemažai įdomių pasisakymų, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties įvyko labai įdomios ir aistringos diskusijos. Asmeniškai norėčiau padėkoti visiems, kurie sudalyvavo šioje diskusijoje. Aš priemiau deramai domėn visą tai, kas buvo pasakyta, galiu jūs patikinti. Ir jūsų, į jūsų mintis atsižvelgsim uh, kai jau renksim galutinį pranešimo variantą, o dabar mes dar renkam pakeitimų siūlymus ir dirbam su galuti, tada jau dirbsim su galutiniu pranešimo variantu. Aš nekomentuosiu visų svarbių minčių, kurios buvo išdėstytos, kuriuo aš išklausiau. Norėčiau tik tai sureaguoti į tris, keturis klausimus, kurie čia buvo aptarinėjami itin intensyviai. Pirmiausia, pradėsiu nuo savo paties klausimo, kurį pateikiau diskusijų pradžioj. Dėl ko E, dėl ko trūksta valstybių narių atsakomybės įsitraukimo, aktyvumo rengiant konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms ir kodėl jos tos rekomendacijos įgyvendinamos taip vangiai. Ir čia aš turiu keletą pasiūlymų, kaip būtų galima padėti pagerinti. Vienas dalykas aiškus, kad reikia vis dėlto daugiau saveikauti Europos komisijai, Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Mes turėtume toliau darninti procesą, tiesiog e, nustatyti tam tikras jo pakopas, darbus, jų eiliškumą. Kai kas sakė, kad e, tame procese tarsi peršokama tam tikras fazes, kai valstybė ir valstybės narės nepankamai laiko, uh, turi parengti ar sureaguoti į komisijos pasiūlymus. Be to, tam tikruose proceso pakopose nacionalinės vyriausybės nepateikia informacijos parlamentams savo apie procesą. Būtent tai yra to proceso silpnosios pusės. Per šešių mėnesių laikotarpį taip komisija jūsų parlamentas, nacionaliniai parlamentai turėtų geriau saveikauti tam, kad būtų galima įvertinti, parengti, įvertinti e, įvairius dokumentus, kurių reikia rengiant konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms. Tad vėlgi ta, tokią galėčiau daryti išvadą, kad reikia didesnės sąveikos. Antra, norėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta apie einamosios sąskaitos perteklių Vokietijoje. Kai kas pasakė, kad tai gerai, teigiama, tai išeina į naudą Vokietijos ūkiui, bet kiti pasakė, kad tai nėra pageidautina. Tačiau nepamirškim, kad tarp deficito ir perviršio nėra tiesioginės simetrijos, nėra teisinės simetrijos bent jau. Nes 6 procentai perviršio, perviršiaus tas rodiklis yra indikatyvus tik požiūriu, o 3 procentai nustatyti pagal teisę ES. Tad e, nėra čia simetrijos. Bet to nėra e, simetrijos ir ekonominė prasme. Ir tai akivaizdu, šalis, kuri patiria deficitą, jie kur kas labiau rizikuoja patirti nestabilumą e, dėl kapitalo tam tikro trūkumo, bet, bet taip nėra šalyse, kuriuose einamoji sąskaita e, su, su perteklium, jos yra geresniai padėti. O dabar, kai kalbam apie pinigų savoką, sąjungą, būtent joje valstybės kur kas labiau susijusios ir ten vienos šalies e, žingsniai e, paveikia kitas šalis. Tai nėra perviršio, jeigu kitose šalyse yra deficitas. Ir dabar, dabar Vokietijos dalis ES vidaus prekyboje yra labai didelė. Vadinasi, einamosios sąskaitos perviršis Vokietijoje automatiškai reiškia e, einamosios sąskaitos deficitą kai kuriuose kitose šalyse. Ir, o, ir tos pastarosios šalis, kurios patiria deficitą, joms priekaištaujama, jos verčiamos mažinti, bet kita vertus tai ne visada lengva padaryti. Tad šiaip jau deficitas, einamosios sąskaitos deficitas, tai yra stabil, ger, sveikos ekonomikos mm, rodiklis. Bet kita vertus, kaip jau sakiau, yra tam, tikrų, tam tikras mm, ta, poveikis, kurį daro tam tikrų kitų valstybių narių, sakykime, einamosios sąskaitos perviršis. Toliau, nemažai buvo kalbama apie taupimo priemonės ir noriu priminti nar, komiteto nariams, kad nuomonės įtaupimo politika įvairuoja. Atas pranešime neminima e, šiaip jau taupimo politika kaip po tokia. Tai, ką mes čia pranešime rašom, tai raginimas valstybėms narėms pasinaudoti fiskalinę politiką taip, kad e, būtų galima stimuliuoti ekonomiką. Bet tik tais atvejais, kai yra pakankama fiskalinės erdvės. Taupimo tas klausimas čia vėlgi keliamas iš neteisingos perspektyvos Taip, daug kas nepatenkintas taupimo politika, bet kita vertus e, taupimo politika buvo reikalinga, ypač tose šalyse, kurios prarado rinkos dalis. Tai nėra stebuklingas kažkoks receptas, kad antai X šalis turi galimybę išleisti daugiau, tačiau mes reikalaujam, prašom išleisti mažiau, bet tada kyla recesijos rizika, nes e, taip yra. O tos šalis, kurios turi e, sumažinti, sumažinti išlaidas, jos prarado galimybę skolintis tarptautinėse rinkose. Tad čia, čia tai, tai, tai yra tas taupimas, tai buvo, buvo būtinybė. Bet kita vertus vėlgi čia mūsų pranešime ne tai, kad čia mes kalbam, kad būtinai reikia išlaikyti e, taupimo e, priemonės Mes siūlom valstybėms narėms konsoliduoti, bet kartu apsaugoti viešasias investicijas. Labai trumpai. Tad tiek norėjau pasakyti, daug maž, ponia pirmininkė. Ir dabar, kaip jau sakiau, aš negalėsiu per šias diskusijas pakomentuoti visų svarbių pasisakymų, bet aš priemiau domėn, tiesiog susikonspektavau tai, ką pasakė diskusijoje dalyvavę kolegos ir, aišku, stengsiuosi atsižvelgti į tuos pasisakymus, rengdamas galutinį pranešimo projektą. Ačiū labai prieš baigiant diskusiją. <clears throat> Norėčiau pateikti keletą pastabų. Pirmas dėl ekonominės politikos kitas dėl pačių procedūrų. Aš manau, kad tai, ką pasakė pranešėjas, yra nepaprastai svarbu. Nes tikrai galbūt mes, mūsų analiza dėl praėjusių metų ekonominės politikos yra ne vienareikšmiška, bet panašu bent jau parlamente atsiranda bendrų minčių, ką reikia toliau daryti, tobulinant ekonominę politiką, fiskalinę politiką ir taip toliau. Pavyzdžiui, tai, kad reikalingos anticikliškos politikos ir taip toliau ir panašiai. Aišku, egzistuoja skirtingi niuansai, bet kadangi komisija dabar jau e, eina neutralumo kryptimi fiskalinėje srityje, tai ir stengiasi spręsti bendros fiskalinės sistemos pagrindų ES klausimą, tai ir mes parlamente stengiamės nustatyti, kokiosgi skirtingus ryčių politikos priemonės galėtų geriausiai užtikrinti ekonomikos augimą ir plėtrą. Ir aš manau, kad šiandieninė mūsų diskusija mums suteiks um, tolesnės energijos dirbti makroekonomikos stabilumo srityje. Kitas klausimas tai yra institucinė metodologinė reikalo dalis. Viena vertus mes turime pasiekti, kad visi laikosi taisyklių ir jas įgyvendina, jas vykdo. Kitas dalykas, iš kitos pusės, e, rekomendacijos turi būti tinkamos, kokybiškos ir kaip mūsų kolega gerai pastebėjo. Nežinau, ar kolega um, Mundas sutiks, bet pavyzdžiui, dabartinis Vokietijos konkurencingumas yra siejamas su Vokietijos net galimybe nevykdyti kai kurių rekomendacijų. Kodėl tai, apie tai sakau? Vien pats įgyvendinimas pats savaime nieko nereiškia. Tas rekomendacijų įgyvendinimas turi duoti papildomos naudos, nes komisija teikia ir bendrasias rekomendacijas. O tos konkrečios šaliai skirtos rekomendacijos nenukrito iš dangaus. Komisija jų šiaip savo nesugalvojo, nes vykdomosgi diskusijos ir su nacionaliniais parlamentais, ir su Europos parlamentų valstybės narės pateikia savo nacionalinių programų, dokumentus ir taip toliau. Taigi dialogas vyksta įvairiais lygiais. Dabar semestro kontekste reikia atkreipti dėmesį ir į penkių pirmininkų ataskaitą. Dar vienas momentas. Aš manau, mes turime gana drąsiai numatyti būdus, kurie pagerintų, vėlgi semestro kontekste, mūsų bendradarbiavimą ir kartu turime numatyti būdus, kurie leistų susitarti, kaip geriausiai padėti komisijai. O jau tada, aišku, komisija, surinkusi visą informaciją, gali priimti sprendimą dėl metinės um, augimo apžvalgos ir dėl e, specifinių konkrečių kiekvienai atskirai valstybei nariai skirtų rekomendacijų. Bet kalbant e, apie procedūrą, tai ta procedūra turėtų būti kaip galima paprastesnė, kad būtų aiškiai pasidalyta kompetencija, kad būtų vadovaujamasi konvergencijos tikslų. Nes nepakanka vien tik tai galvoti apie priemonės Yra ir dar vienas elementas, kurį mes nekartą svarstėme. Aš manau, kad semestro supaprastinimo kontekste mes galime ne tik apsarstyti, bet ir surasti būdų, kaip nustatyti demokratinį eiliškumą viso semestro metu. Todėl tikrai nacionaliniams parlamentams noriu labai padėkoti už šią diskusiją. Manau, kad kuo geriau mes atsižvelgsime į jūsų nuomonę savo galutinėme ataskaitos projekte, tuo geresniu taps Europos semestras nes mes galėsime atlikti tik reikalingas reformas ir tikiu, kad pranešėjas ras būdų, kaip surinkti nacionalinių parlamentų mintis, kad galėtų jomis pasinaudoti. Taigi dar kartą ačiū visiems už šią diskusiją ir galime ją dabar ir baigti. dviejų minučių per, ne, trijų minučių trumpą pertrauką, kad e, galėtų žmonės išeiti iš salės, persėsti į kitas vietas. No, no. Okay, cheers. Thank you. Okay. I, I, sorry, I, we need to. Kągi mums jau reikia tęsti darbą, tęsti diskusiją, svarstyti kitą klausimą, kuris nemažiau svarbus, todėl noriu paprašyti iš salės išeiti tuos, kurie ne dalyvaus diskusijoje, o savo diskusijas, kurios vyksta čia šiuo metu salėje, sako pirmininkas, tęsti už salės durų. Jūs aišku galite ir pasilikti, mes tikrai jūsų nevėjame lauk. Jūs galite pasilikti, paklausyti mūsų diskusijos dėl Burgharto Balso pranešimo. Bet tiesiog noriu paprašyti tylos, kad mes galėtume tęsti darbą. Taigi, 14 darbo tvarkės punktas ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai, poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnės ir efektyvesnės ES gairias susijusias su finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga. Tai bu, vyks strateginė diskusija dėl paslaugų kapitalo rinkose, finansų rinkose ir ypač svarbu sureaguoti komisijos pasiūlymus į jos atliktą vertinimą. Mes rengiame savo pranešimą. Pranešėjas Burkhartas Balsas, prašom, aš jums suteiksiu dabar žodį e, pristatyti pranešimo projektą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimo projektas tai galutinis etapas viso to proceso, nuo to laiko, kai komisija paprašė mus panalizuota, kokios yra patvirtintų teisės aktų, galiuojančių teisės aktų poveikis. Finansinių paslaugų teisėkura dominavo pastaraisiais metais Europos Sąjungoje ir mes jau galime teikti, jog turime sukaupę patirties. Dabar, kai atsiranda naujas pasiūlymas dėl kapitalo sąjungos, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo, labai svarbu įvertinti tai, kas atlikta. Kapitalo rinkų sąjunga aktuali dviem požiūriais - investicijų ir ekonominio augimo mes tikrai užtikrinsime geresnį ekonominį augimą, jeigu suvienodinsime bazinės taisyklės. Nedėra pamiršti, kad skirtingi teisės aktai buvo priimti skirtingų laikų ir skirti skirtingiams ūkio subjektams. Negalima elgtis vienodai su visais rinkos dalyviais jie skiriasi savo dydžiu, skiriasi ir pagal kitus rodiklius. O mes turime žiūrėti, kad teisėkuros darbe darbas vyktų nuosekliai ir teisės aktai neprieštarautų vieni kitiems. Apie tai buvo kalbėta ir praeitie. Negalime vien tik tai įvertinti vienos atskiros direktyvos ar reglamento. Būtina atlikti visą apimantį visų teisės aktų taikamų finansinėms paslaugoms vertinimą. Daug girdėjome apie finansinių paslaugų rinkos poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jų galimybę teikti tokias paslaugas. Taigi, pirmiausia, kokios problemos ir tada jau kokių veiksmų reikia imtis tom problemom pašalinti. Reikia pragmatiškų sprendimų. Reikia pažiūrėti, kokie dabar egzistuoja finansavimo finansinių srautų kanalai. Ir manau, kad tada galėsime imtis proporcingų priemonių. Dar kitas dalykas, kad reikia pažiūrėti, kokios finansinių paslaugų srityje egzistuoja kliūtis, dėl kurių uh, negalima teikti tarp valstybinio pobūdžio finansinių paslaugų. Nebijotinai, analizės yra daromos ir mes um, pasistumėjome į priekį, tačiau tikrai ne visur visose srityse vienodai. Pavyzdžiui, vartotojų apsaugos srityje pasistumėjome netiek jau daug. Ir galvoju, kad um, vertinant padėtį reikėtų ne tik uh, vertinti tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, bet pasižiūrėti, kas vyksta už jos ribų, nes mes nuolatos kalbame apie visos Europos Sąjungos ekonomikos konkurencingumo stiprinimą. O komisaras atsakingas už finansų rinką sakė, kad toks visa apimantis padėties vertinimas bus atliktas. Ir bus atliktas vadovaujantis plačios apriepties principų tai įtraukta į komisijos darbo planus. Taip pat manau, kad reikia atsižvelgti ir į finansinių paslaugas reguliuojančių teisės aktų specifiškumą, nes pati finansinių paslaugų sistema yra pakankamai sudėtinga. Todėl iššūkiai, kurie kyla prieš mus, anaip tol nėra tokie paprasti, bet proporcingumo principas yra pagrindų pagrindas. Dar vienas dalykas. Kai kalbame apie šios ryties teisėkurą, dėrėtų įvertinti ir bendradarbiavimą, nes komisija ir priežiūra vykdančios institucijos turi ne tik tai vykdyti joms patikėtas funkcijas, bet ir atsiskaityti už atliktą darbą. Visa tai nereiškia, kad e, tiesiog e, ga, e, dabar jau reiktų atsisakyti visų pasiūlytų teisės aktų projektų. Gal reikėtų pagalvoti, kada taikyti gyvendinimo teisės akto, kada taikyti deleguotojų teisės aktų procedūrą. Aš manau, kad tais metais komisija tokį vertinimą atliks. Mes savo galvą manome, kad turi būti užtikrintas didesnis finansinių rinkų stabilumas ir tvarumas. Pranešimas parengtas taip, kad būtų įmanoma pasiekti numatytų finansinių paslaugų srityje tikslų. Ir baigdamas noriu padėkoti sekretorijatui už didžiulę pagalbą, kuri man buvo suteikta, o dabar tikiuosi išgirsti vertingų minčių. Dabar Poltank šešėlinės socialdemokratų frakcijos pranešės penkiom minutėm. And, uh, Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui už įdomų pranešimą kuris rodo, kad finansinis sek... tikrai nuoseklų finansinės sektorių supratimą ir teisėkuros visų procesų išmanimą. Tai yra geras dalykas, mm, kad uh, po visos reguliavimo bangos, dažnai sparčios tokios bangos, dabar yra staptelta pamastyti, įvertinti, kas yra padaryta, iš tikrųjų, kad būtų galima nuspręsti, ką toliau reikia daryti, kaip pagerinti finansinį reguliavimą. Ir galvojame iš tikrųjų kas yra atlikta ir, ir gerai, kad yra galvojama. Finansinio reguliavimo kokybė, aišku, priklauso nuo finansinio sektoriaus veikimo sunku mm, būtų ginčytis, kad finansinis reguliavimas pats savaime mm, priklauso nuo viso to, kaip veikia finansinis sektorius. Socialdemokratai norėtų, kad finansinis sektorius tarnautų realios ekonomikos poreikiams, interesams. O galvojant apie dabartinę finansinio sektoriaus būklę, sunku yra užtikrinti, kad jis realiai tarnautų visų interesams. Mes matome, kad yra didžiulių netolygumų, neligybių Neligybės tarp įvairių firmų, tikrai MVI nevienodos veikimo sąlygos, nacionalinėms įmonėms nevienodos sąlygos yra veikti. Matome daug neligybės ir tarp bankų, ir čia diskutuojama parlamente, tie didžiuliai skirtumai, netolygumai tarp didžiųjų ir mažųjų bankų ar skirtingų net valstybių. Taip pat skiriasi ir kapitalas, rizikos kapitalas, vaskolos obliga, akcijas ir tai, akcinis kapitalas ir taip toliau. Ir aišku, reikia užtikrinti galimybę atsilaikyti šokams, sukrėtimams ir, pavyzdžiui, kai paskolos nėra pakankamai paremtos turtu, yra problema ir taip toliau. Toliau, kai jau perinam prie pertvarkymo, reikia galvoti apie tinkamą problemų analizę, kai vertinti visą Europinę rinką, visą rinką plačiają prasme matome, kad yra didžiulė fragmentacija Europoje, tai yra didžiulė kliūtis e, bankininkystės sektorėje. Reikia mm, pasiremti tuo situacijos įvertinimu ir tada galvoti apie tolesnę darbo tvarkę. Mes tikrai e, labai e, sieksime prisidėti prie tos diskusijos, kuri prasidėjo prieš vasarą ir tęsis dabar. Mes norime panaikinti tuos skirtumus, tuos netoligumus, neligybę, kad finansinis sektorius veiktų gerai visur, kad visos įmonės būtų vienodos, vienodai su jomis būtų elgiamasi ir, ir, ir taip toliau. Mm, konkrečiai yra tikrai labai daug žadančių įvairių variantų pasiūlymų, pavyzdžiui, kad MVI nusipelno geresnio traktavimo, kalbuojame apie standartizuotą informaciją, pavyzdžiui, supaprastintas rezultatų lenteles, kad būtų galima lengviau mm, gauti kreditus ir taip toliau. Taip pat galvojame ir apie bankinės sąjungos sukūrimą ir indėlių garantijos sistemas, nes yra labai daug dar skirtumų tarp bankų. Nu, kad bankinės sąjungos sukūrimas yra labai svarbus, mažinant tos netolygumus, neligybę. Mm, reikia žengti į priekį, reikia ne vieno, galbūt net ir daug, dviejų žingsnių indėlių garantijos sistemoje. Taip pat reikia ir daugiau sverto e, reikia užstatų, reikia galvoti apie tai, kiek yra turtų paremta, paremti vertimo VPP procesai bankininkysės srityje. Mes turime pasimokyti iš praeities, turime galvoti ir apie duomenų repozitoriumo. A, galimybę, kad mes, reguliavimo institucijos ir priežos institucijos galėtų įvertinti visą riziką, kurią e, patiria šis sektorius ar kelia realiai ekonomikai. Na ir mano laikas baigėsi, tai pabaigai aš norėčiau paminėti tuos variantus, kuriuos galėtumėm panalizuoti. Mm, Taip, pirmai parlamente mes pradėjome, Europos komisija apie tai irgi kalba. Manau, kad iš tikrųjų vertybinių popierių sritis galėtų būti tobulinama, pavyzdžiui, dėl um, pelno apmokestinimo. Mes galvojame, kad reikia aiškių, paprastų, teisingų galimybių šioje srityje. Keisimborg. Ačiū pirmininkė, noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už tikrai nuostabų e, pranešimą, kur suteltas dėmesys į tas rytis, kurie, į kurias reiks sutelti dėmesį galvojant apie tai, kad per pasaros metus patvirtintų reglamentų mm, taisyklių e, gyvenimą reikia tobulinti. Ir Aš daugiau dėmesio skirsiu būtent tam, kas yra dabar peržiūrima. Dar tris dalykus noriu platesnius paminėti, tos rytis, kas sulauks didesnio mano dėmesio. Pranešėjas pasakė, kad jis pritarė mm, tam, kad reikia užtikrinti proporcingumą MVI, e-paslaugų reikia mm, užtikrinti didesnį plėtimą ir trečiųjų šalių, aišku, mm, reikia sistemas įvertinti ir ypač reikia kalbėti apie atsiskaitimą ir e, atskaitomybę. 2010 metais, kai kalbėjome, buvo mm, atrodytų, bet tą sritį, kuri atrodė tuo metu išky buvo ir pakeitimų nedaug, atrodė viskas paprasta, tačiau tai paaiškėjo nėra. Uh, Ir dabar pagal EMEA yra per 30 įvairių informacijos pateikimo kategorijų, jos nebūtinai sutimpa su CFDS požiūriu į išvesnės priemonės ir atsiskaitimą už tai. Pavyzdžiui, išvestinių sandorių visos informacijos pateikimas, kas yra globaliai nustatyta finansinės priežiūros, pareigūnai turėtų turėti galimybę įvertinti visą situaciją globaliai, nes jeigu pernelyg komplikuotai pateikiami dokumentai, E, duomenis, tai aišku, kad tai nėra siekiama, pasiekiama to tikslo, kur mes užsibrėžėme. Taigi, per tos savaitės ministrų komentaruose mes matome, kad yra sukurtas didžiulis duomenų kapinynas. Aš pasisakau už duomenų standartizavimą, ypač galvojant apie juridinių e, objektų identifikavimo e, duomenys. Tačiau, aišku, tai veiks tik tai tuomet, jeigu mes vieningai tai įvesime visur, pernelik daug nekomplikuodami, visko neįvesdami, pernelik daug regionių specifikų. Ir, aišku, tuomet viešasis sektorius turės imtis pirmaujančio vaidmens identifikavimo srityje. Dėl atsiskaitimo, atskaitomybės mes irgi turime supaprasinti nefinansinių MF sistemos dalyvių partnerių šalių reikalavimus, nes kitaip yra labai daug interpretavimo skirtumų, tai nenaudinga nei verslui, nei priežiūros tarnybams ES. Na ir galiausiai, ką ponas Bols jau savo pranešime pasakė dėl kitų reguliavimo sričių, kapitalo rinkų sąjunga turėtų būti ne vien tik tai projektai, kaip pat, pavyzdžiui, vertimas VP, bet tai turėtų būti ir mažesni variantai, alternatyvos, ką būtų galima įvesti dabartiniuose reglamentuose, kad tai tiktų MVI bankams, kad būtų atit... galvojama apie pačių MVI poreikius. Ir iš tikrųjų, galbūt ir siekiame to, bet labai mažai yra tokių praktinių pavyzdžių, kuomet parlamentas būtų į, um, išsireikalavęs tokių pasiekimų um, trilogose. Negalima palikti spragų ir tų jų nebus, jeigu bus tinkama priežiūra. Manau, kad mes matėme, um, kad kuomet buvo siekiama iš. iš išvengti tų mm, spragų praeitoje kadencijoje ir tai mm, paskui buvo pernelik daug reglamentavimo. Dabar dėl, dar vienas dalykas dėl įsis. Aš dėl komisijos požiūrio noriu paklausti, kaip yra antro ligmens taisyklės rengiamos ir kiek reikia reikėjo dirbti, kad būtų pagerintas komunikavimas su parlamentu, pavyzdžiui, dėl MIFID, kalbant apie antro lygmens taisyklės, kurios bus patvirtintas pagal tas pačias sutarties taisyklės, 190-291 straipsnis, tai um, parlamentas turi tiek pat informacijos, kiek turi komisija. Dėl MIFID, pavyzdžiui, mes gavome deleguotų aktų uh, projektus, paskui uh, buvo ir komentarai iš valstybių narių ekspertų pateikti ir mes matėme visus etapus parengimo. Ir tuomet um, matėme bendrą du rengimo raundus. O svetes, pavyzdžiui, um, iš esmos deleguoti aktai, kur yra, mes negauname tokių projektų, mes nematome projektų rengimo proceso. Tai kaip tada dėrybinė komanda gali išvengti nemalonių siurprizų dėrybose? pasako, mūsų klausimus pasiremiant gandais, aukšto lygio dokumentai, kurie galbūt jų mūsų manimų e, ir, ir domintų, mūsų vis tik tai nepasiekia mūsų. Ir paskui būna daug nemalonių surprizų mėnesio pabaiga. Kalbant apie eisės tolesnį darbą, mes tikrai nenorėtumėm, kad būtų taip dirbama. Ir dar vienas dalykas Manau, reikia žiūrėti į tą bendro taisyklių paketo variantą, kaip jį parengti. Ir aš norėčiau, kad kolegų peržiūros mechanizmas ir skirtingų priežiūros institucijų būtų panaudotas kokybės priežiūros užtikrinimui. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją Peterį. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti šį pranešimą, jis išsamus ir subalansuotas Labai džiaugiuosi, kad didžiulis dėmesys yra skiriamas MVI. Norėčiau dar pabrėžti, kad vis um, visa ben, visas bendras įvertinimas turėtų taip pat įvertinti ir namai galimybės gauti finansavimą. Pranešime yra kalbama apie tai, kad uh, svarbu, kad finansinių paslaugų sektorius būtų konkurencingas ES. Aš manau, kad tai yra itin aktualu turint omenyje besivystančias rinkas Azijoje, pavyzdžiui tas finansinių paslaugų teisės aktų supaprastinimas, galvojant apie kapitalo rinkos sąjungos kūrimą, yra labai svarbus mūsų manimų tam, kad mes išliktume finansinių paslaugų rinkos priešakinėse linijose globaliai. Džiaugiuosi, kad yra 24 ir 25 punktuose daroma nuoroda į ekvivalentiškumą. Uh, Aš ypač džiaugiuosi, kad sprendimai dėl trečių šalių valentiškumo e, bus nuseklus ir, ir mm, nusekli bus visa bazė. Dabar dėl to, ką kolegos ir, ir aš siunčiau komisijos nariu Hill, komisaras pabrėžia, kaip sunku yra parengti vieną bendrą kritiką ekvivalentiškumo kriterijų paketą. Mm, ta prasme, kad e, kiekviena nuoroda, visos tos referencijos yra konkre, konkrečios, konkrečius seksus, bet mes, vis tik tai mes galvojame, kad reikia harmonizuoto ekvivalentiškumo viso mm, pagrindo, taisyklių paketo ir mes būtent norėtumėm to sulaukti iš komisijos um, taisyklių pakete. Mielai bendradarbiausiu su pranešėjai ir kitais šešėliniais pranešėjais ir lauksiu, kada mm, pranešimas bus sėkmingai patvirtintas. Fabio Demas. Ačiū, Fabio Demasi. Ja, zunächst äh, dank an den Berichterstatter Burkhard Balz äh, für den ersten. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ponui Balz. Atsiprašau, kad negalėsiu likti iki diskusijų pabaigos. nes turiu kitų svarbių frakcijos reikalų. Taigi dabar dėl kai kurių požiūrių mes sutarėme, pavyzdžiui, kad reikia įvertinti finansinių rinkų reguliavimo visą teisinę bazę, kuri egzistuoja dabar. Tai aišku, čia tikrai sutinkame su to, bet reikia įvertinti ir kokių yra spragų finansinių rinkų reguliavime. Reikia pažiūrėti, ko trūksta Taip pat e, reikia, kad nebūtų visko ir per daug, tai tikrai netinkama filosofija. Mm, reikia nepamiršti, kad yra finansinių, rinkos reguliav... finansinių rinkų reguliavimo srityje yra daug dubliavimos, persiklojimo. Daug kas sako, kad galbūt finansinės rinkos tapo pernelik stėtingos. Mm, ir tas griežtas reguliavimas mažina tų rinkų sudėtingumą, tačiau uh, reikia galvoti ir apie e, tai, kad finansiniam stabilumui turi būti teikiama pirmenybė. Mes čia išvelgėme didžiulį riziką ir reikia galvoti apie geresnį reguliavimą. Jeigu mes neturėsime geresnio reguliavimo, tai kokia bus to kaina, labai sunku tai vertinti skaičiais. Uh, aišku, visi, manau, pareigūnai pritars, kad reikia geresnio reguliavimo, bet reikia žiūrėti, aišku, kokia yra ta administracinė kaina. Svarbu taip pat pasakyti, kad finansinių rinkų reguliavimas yra sutuktas į mikrolygmenį. Pavyzdžiui, kiekvieno banko balansai vertinami. Uh, makro lygmens rizikos ribojimo vertinime mažai kas pasiekta rib, realiai ribojant riziką ir kapitalo rinkų sąjungos atžvilgių. Jūs žinote mano poziciją. Skeptiškai vertinu, tai man atrodo, finansinių rinkų reguliavimas yra papildoma priemonė. Europoje mes turime centrinę sistemą Ir e, tai teikia daug pranašumų, nes yra saugus nepriklausomas ekonomikos finansavimas. Dabartinė problema yra ne finansų trūkumas, nes e, FT mes turime, e, pavyzdžiui, FT yra daug straipsnių, tarkim, dėl Siemens, ką pasakė, kad yra kad ne finansavimo trūkumas yra problema, o pardavimų mm, trūkumas. Ir reikia aišku, stabilizuoti kreditų paklausą. Mes galvojam, kad visų pirma reikia sutelkti dėmesį į konkurencingumą e, finansų sektoriuje. Ir turime vis tik tai būti budrus, nes konkurencingumas reiškia, kad yra siekiama augimo, bet netaip turi būti. E, mes galvome, kad turi būti taip, kad finansuojant įmonės, ta decentralizuota sistema duotų daug pranašumų. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra daug taupamųjų bankų, kurie m, puikiausiai pergyveno krizę. Na, pabaigai gal tokia pozityvesnė gaida, kas mane įtikino. Pakartas sako, kad mes turime diferencijuoti uh, Mm, įgyvendinančius ir deleguotus aktus. Reikia nepamiršti, kad mūsų funkcija yra teisėkura. Ačiū, Sven Gigold. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti ponui Bukartui Balsui už pranešimo projektą. Jame iš tikrųjų yra nemažai dalykų, kuriems galėtume pritarti. Pirmiausia, proporcingumo principo laikymasis, e, leidžiant kiekvieną teisės aktą nes e, ne, netikrinant proporcingumo teisės aktas suteiks nepageidaujamų padarinių, kartu užkraus per nelik didelę naštą įmonėms kontrolės priemonės. Reikėtų pasigilinti į jas ir tiesiog e, paieškoti teisinio pagrindo e, kartu atsižvelgiant į proporcingumo principą. Toliau bankininkystė, bankininkystės sektoriaus e, siūlomos bendros taisyklės, bendri standartai. Tai visiškai išmintinga, galėčiau pritarti tam. Šiaip jau pritariu ponui Svimborgui. E, e, vėlgi, kad kai kurios nuostatos susijusios su tiesioginiam demokratiniam teisėm e, tiesiog išskydo antriniuose teisės aktuose dėl e, pritariu socialistų frakcijai jos išvadoms būtent ar finansų sistema apskritai dabar labiau pasitarnauja realiai ekonomikai negu kad buvo anksčiau. Nes e, mes antai turim finansų sistemą, kuri brangiai kainuoja tiek realiai ekonomikai, tiek investuotojams. Mes turėtume siekti tokios finansinės sistemos, kuri tarnautų realiai ekonomikai ir duotų pelno investuotojams, nes e, priešingos sistemos tikrai priešinga sistema būtų nepras, bepras, beprasmiška. Be to konstatuojama, kad e, teisės aktai, vien pač, e, teisės aktai pasidarė per daug sudėtingi, jau per, tiesiog neapriepiamas pačių teisės aktų skaičius. Turėtume siekti paprastumo, turėtume siekti savotiško taisyklių, paprastesnio taisyklių rinkinio, kuris galiotų finansų uh, rinkose ir tokių taisyklių, kurios kartu apsaugotų ir investuotojus bei e, vartotojus. Bet to, kalbant apie šešėlinę bankininkystę, čia tarsi galioja jiems atskiros taisyklės ar visai taisyklių nėra. Tad klausimas, kiek komisija pasiryžusi eiti teisėkūros rytyje Čia vėl reikėtų pasižiūrėti į tai, kas daroma e, šioje srityje G20, G20 grupėje. Tad taip iš tikrųjų galima sakyti, kad e, kapitalo rinkų integravimas e, prastesnis negu prieš finansų krizę. Tad tą galima paaiškinti įvairiom priežastim. Aš manyčiau, kad į tas problemas reikėtų deramai atsižvelgti, kad e, iš tikrųjų turėtume bendrą kapitalų rinką. Dabar yra tam tikros e, e, susikoncentravimai tam tikrose rinkos dalyse ir mes turėtume vėlgi šiaip jau ne, neišleisti tokių kapitalo koncentracijų pernelik didelių koncentracijų iš akių, nes turėtume užtikrinti sąlygas vis, daug maž vienodas visiems. Ir galiausia, žvelgiant į visą sektorių, tai suprantama, turėtume užtikrinti tvarias investicijas, e, vėlgi užtikrinti, kad kapitalas būtų investuojamas į ateitį turinčius sektorius. Ir aš dirbsiu visais tais klausimais toliau su pranešėju. Steven Wolf. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliojoje knygoje, kur kalbam apie kapitalo rinkų sąjungą, komisijos prioritetas tai Europos prioritetas ir ES prioritetas - užtikrinti darbo vietas ir ūkio augimą. Bet tam reikia įmonėms e, sugebėti investuoti infrastruktūras ir panašiai. Sutinku. Čia sprendimas sustiprinti investicijas, numatant kapitalo rinkų sąjungą, kad būtų galima pagerinti kapitalo padėtį. O antrame dokumente sakoma, kad e, yra kliūčių e, siekiant kapitalo rinkų e, su, sąjungą pasiekti. Tai ypač tokios kliūtis, tai vėlgi mažųjų vidutinių įmonių nepakankamos galimybės gauti gauti kreditus ir dėl to nukenčia daug sričių ir daug produktų. Antai, JAV vidutinio dydžio įmonės gauna penkis kartus daugiau e, finansavimo negu Europos Sąjungoje. Tad skaitau štai šituos pranešimus ir, ir vėlgi e, išsakau tokias mintis. Aš gal neturiu deramos patirties fina, iš finansų rinkos, bet e, kita vertus dabar techninius ekspertus kai kurie dalykai neramina. Antai dabar lyginant, lyginantis su JAV, tai čia išvelgiu tiesiog pastangas kopijuoti. Europos Sąjunga sudaro daug e, puikių valstybių su puikiais žmonėm, bet JAV yra viena šalis e, ir viena nacija, vienodos taisyklės kurios galioja visur. Tad e, jeigu norėtume panašios sudėties, padėties čia, tai tada aiškiai turėtume būti atviri su savo e, žmonėmis. Dabar kitas sprendimas, e, kuris čia siūlomas, ne visada padės vidutinėms mažosioms įmonėms. Tos įmonės jau dabar gali gauti nemažai iš bankų sektoriaus tačiau bankai nebūtinai investuoja į įmonės e, Europoje. Tik tai tie, kad e, investavimo rizika e, kur kas didesnė, žvel, ypač žvelgiant į ateitį. Ir čia taip paprastai šitų dalykų neišspręsi. Dar kitas dalykas pasiūlymai, kurie čia įvardyti, suponuoja tam tikrus sunkumus mažosiams vidutinėms įmonėms. Ir pako, pacituosiu Vokietijos bankų asociacijos pirmininko pastabą, kad e, vėlgi įsiveldami į tokią veiklą, tai sudarytume nepatogumų e, mažosiams e, vidutinėms įmonėms, sumažintume tada jų augimo galimybės, nes tada, kai vėlgi e, nes vėlgi čia kalbama apie investuojamas sumas, tam tikro dydžio investuojamas sumas, nuo kurių yra interesas investuoti. Tad čia iš tikrųjų kalbama vėlgi apie platesnius dalykus. Dar yra keletas abejonių keliančių dalykų, ten kur kalbama apie vystimosi dokumentą Čia tarsi kalbama vėlgi paveikti atitinkamai mm, tam namų ūkius. Bet kita vertus vėl kalbama apie investicijas susijusias su e, lėšų pavertimu vertybiniais popieriais. Ir dabar mes e, e, apribojimus numatom rizikos kapitalui. E, didindami kapitalo e, reikalavimus, kitus reikalavimus. Tai vėlgi atsigręž prieš vidut, mažasias vidutinės įmonės. Bet e, kita vertus, vėl mes kūrėm tam tikrą sistemą, kuri vėlgi keltų grėsmę eiliniams vartotojams, fiziniams vartotojams. Ir tokiu būdu sumažintume jų investavimo galimybės. Tokios būtų mano pastabos. Labai ačiū, Barbara Kapil. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar pats pranešimas turi gana ilgą ir sudėtingą antraštę. Tačiau ta antraštė e, slepia, e, apima tam tikrus labai svarbius e, elementus Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis parengė šį pranešimą ir būdama APP e, frakcijos koordinatorė, aš labai teigiamai vertinu, kad pranešimas yra toks išsamus Na ir dabar e, tai, kad mes teikiam dėmesį geresniai teisėkūrai, yra tikrai vienas iš dabartinio ES prioritetų. Tai buvo tam didelį dėmesį teikia ir komisijos pirmininkas Junkeris. Aš galėčiau pritarti daugeliui pranešimo teiginių nuostatų e, dėl vidutinių mažų, mažųjų įmonių dėl būtent padėties kokybinio, kiekyb, kokybinio, kiekybinio vertinimo. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu e, šiaip jau numatyti tam tikrą laiko perspektyvą, kad e, per ateinančius metus tikrai galėtume įvertinti e, politinių iniciatyvų konkretų poreikį. Čia numatomos priemonės yra labai svarbios, mes nekartą sakėm, kad jas reikia įgyvendinti e, tame plačiame, sudėtingame sektoriuje. E, kita vertus, vėlgi reikia išanalizuoti visas sektoriaus e, dalis. Tai yra labai svarbu ES. Dabar lygindami save su Junktinėmis Amerikos valstijomis, Tai taip, jau buvo pasakyta, kad e, amerikiečių mažusios vidutinės įmonės e, penkis kartus daugiau e, finansavimo gauna negu mūsų atitinkamos įmonės. Tai buvo skaičiai apimantis 2008-2014 metų laikotarpiu taip buvo. Ir per tą laikotarpį mažos vidutinės įmonės JAV gavo daug, 50 milijardų eurų daugiau finansavimo negu mūsų įmonės. Todėl labai svarbu įvertinti padėtį, išanalizuoti ir nuspręsti, ką būtų galima daryti. Teisės aktai būtų, turėtų būti veiksmingesni ir paprastesni, tam galėtume pritarti. Dabar, jeigu mes reglamentuojam, tai tada turėtume įvertinti e, klausimus iš e, konkurencingumo pozicijos, vartotojų apsaugos pozicijos ir mūsų tos kūriamos e, tai yra, finansų institucijos turi išlaikyti pasaulinę konkurenciją. Tai yra labai svarbu nes tai sukurs finansų stabilumą, bet kita vertus svarbus dalykas yra ir vartotojų apsauga, tad visais tais klausimais galim tik pritarti pranešėjui. O dabar trys kolegos nori pasisakyti spontaniškai iš vietos, prašau kolego apsiriboti kiekvieną pusantros minutės kalba, nes mes turime labai nedaug laiko. Ir uh, Aš e, turiu išskubėti į kitą posėdį, todėl mes negalime vėluoti. Nina Gil. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas parengė tikrai gerą pranešimą ir daugeliu jo padarytų išvadų aš pritariu. Taip pat pritariu tam, kas sakė ir kolega Tangos. Aš manau, kad būtina užtikrinti skirtingų veiksmų nuoseklumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reik, visi teisės aktai turi būti nuosekliai suderinti. Vyksta daug susitikimų paprastai, kurie, kuriuose finansų ekspertai bando įvertinti padėtį, bet jų vertinimas ne visada baigėsi teisingai. Taip, jie geriau jau praktiškai tobulintų tai, kas egzistuoja, o neusimtų dereguliavimu. Šiek tiek abejoju dėl metinių patikrinimų idėjos. Norėčiau žinoti daugiau, kaip jūs įsivaizduojate, visą tai gali būti įgyvendinta realiame gyvenime. Bet pačia, pati idėja yra nebloga. Sutinku su jūsų teiginiu, kad reikia visą aprieptimi vykdyti galiojančius teisės aktus. Ir visiškai nereikia, kad kažkas valstybės narės priimtų griežtesnius reikalavimus, negu yra nustatyta. Nes tai vienas iš tų dalykų, dėl kurių mes taip iki šiol ir neturime gerai funkcionuojančio CMU kapitalų rinkos sąjungos. Kitas kolega, jeigu kada ponas Korbė bus išrinktas jungtinės karalystės ministrų pirmininku, tai jam tikrai e, tai trūks bent jau ES teisėkuros darbo. O kalbant apie įvertinimą, tai kas padaryta, pranešėjas, kuris yra taip pat ir mūsų koordinatorius, tikrai parengė gero turinio dokumentą ir mes jo pagrindų galime tęsti tolesnę diskusiją. Manau, kad būtų gerai visą tai išanalizuoti makroekonomikos požiūrio, kaip pavyzdžiui mes elgiamės finansų rinkose norėdami gauti reikiamų investicijų Europos Sąjungoje. Nes žinote, ar blogesnis, ar geresnis įstatymas svarbiausia, kad jis būtų kokybiškas. Kartais įstatymas tiek viskas smulkiai reglamentuoja, kad tai sunku padaryti. Dar vienas dalykas - tai kritinis įvertinimas mūsų pasiekimų. Tai būtų labai gerai, nes tokiu būdu mes nu, matytume, kas padaryta gerai, o ko galima būtų ir atsisakyti. Ir galiausiai. Kai kuriuose ES valstybėse narėse kapitalo rinka veikia puikiai. Bet mes šiame komitete netiek daug apie tai kalbame. Pirmininkas, aš labai atsiprašau, sekretorius, sekretoriatas matyt suklydo apskaičiuodamas laiką ir todėl mums labai trūksta laiko spontaniškiams pasisakymams. Analys. Na, džiugu, kad ponas Burkhardas galvoja, kad aš, mano partija laimės būsimus rinkimus Junktinėje karalystė. Tiesą pasakius, ES kapitalo rinkos sąjunga yra būtent tas skanus kasnelis, dėl kurio finansų verslas spaudžia mus pasilikti Europos Sąjungoje. Tikrai pranešėjas pateikia labai daug naudingų ir įdomių minčių. Pranešėjas kalba apie tai, kaip apsaugoji, kaip užtikrinti mūsų finansinių reglamentų įgyvendinimą ir siūlo tokį išeitį - didinti skaidrumą. Aš manau, kad tai labai gerai, nes tokiu būdu bus e, labiau pasitikima rinkos dalyviais ir institucijomis bei užtikrins geresnę darbo kokybę. Todėl aš labai tikiu, kad apie tai bus kalbama. Ir dar vienas dalykas, trumpai. Labai daug kalbama apie mažas ir vidutinės įmonės, apie MVI ir kad reikia tobulinti jas reguliuojančius taisės aktus. Labai svarbu, kad mes toje diskusijoje dalyvautume. Nes dažniausiai iš investuotojų girdžiu, kad mažos ir vidutinės įmonės yra pasirengusios investuoti Todėl a, tikiuosi, kad mes galėsime pakalbėti ir apie investiciją. E, MVI investicinius pajėgumus apžvelgiant taip pat ir jų pajėgumą teikti finansinės paslaugas. Ačiū, pana pirmininkė, sako pranešėjas. Labai noriu padėkoti visiems kolegoms už komentarus, kokie jie be būtų, pritariantis ar kritikuojantis nes tik tokiu būdu mes galime patobulinti pranešimo tekstą. Aišku, aš turi, galėčiau ilgai kalbėti, bet neturiu tam laiko, todėl apsiribosiu keletų pastabų. Analyz dots, skaidrumas. Jos pastaba dėl skaidrumo. Nebejotinai, mielai padirbėsiu šioje srityje, nes pristatydamas pranešimo projektą aš taip pat minėjau, kad skaidrumą reikia užtikrinti ir kur kas platesnių mastų. Daug kolegų kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės pasisakydami. Esu tvirtai įsitikinęs, kad reikia išskirtinį dėmesį skirti būtent mažoms ir vidutinėms įmonėms mano pranešime. Mes taip pat turime pakalbėti ir apie mažos vertės projektus, kuriuos MVI būtų pajėgios vykdyti, nes tai a, kritinės svarbos dalykas. Ir turime tokį dalyką pripažinti. Aš pritariu Polui, kuris sakė, kad mes viską turėjome įvertinti kur kas anksčiau, negu tai darėme. Nina kalbėjo apie tobulinimą galiojančių teisės aktų ir perspėjo, kad negalima visko palist, palikti savieigai. Taip, bet mes žinome, kad šiuo pranešimu siekiame įvertinti teisės aktus, kurie galiojo pastaraisiais metais. Ir tada jau žiūrėti, ką reikia tobulinti. Tikiu, kad bus labai svarbu panalizuoti, kada turi būti taikomi deleguotojai, o kada įgyvendinantieji teisės aktai. Apie tai kalbėjo ir Notas Marija. Nes dažnai šis klausimas tampa pirmą eilės svarbos reikalu. Dabar dėl pono Geigal pastabų, dėl proporcingumo ir proporcingumo principų teisingo taikymo patikrinimo. Nebijotinai tai geros mintis ir joms e, pranešimo projekte turi būti skiriama daugiau informacijos. Teisėkura finansinių paslaugų sudėtinga. visa idėja šešėlinės bankininkystės. Aš sakyčiau, kad reiktų kalbėti ne apie šešėlinę bankininkystę, apie šešėlinę ekonomiką ir kaip um, ją panaikinti. Aš asmeniškai manau, kad uh, ši, tai bus pagrindinis klausimas, kurį dar šios parlamento kadencijos metu mums teks išspręsti. Na ir gal dar galėčiau atsakyti trumpai ponui Wolf. Ataskaito pranešime nekalbu apie Europos, apie tai, kad ES turi uh, virsti federalinę valstybę. Ir tikrai aš nelyginu ES ir Junktinio Amerikos valstijų. O dėl pranešimo apriepties, tai aš manau, kad galima apie viską dar pagalvoti, nes tikrai manau, kad bus kolegų, kurie mielai prisidės prie teksto tobulinimo. Ir esu pasirengęs kartu su šešėliniais pranešėjais bei kolegomis patogių visiems laiku padirbėti nes manau, kad mums verta pabandyti ir parengti praktinių požiūrių naudingą pranešimą, nes mums reikia sureaguoti į komisijos veiksmus ir aiškiai jai pasakyti. Ką manome? O komisija, skirtingai nuo ankstesnės kadencijos parlamento, dabar tikrai pasiruošusi išklausyti mūsų nuomonę. Taigi tiek, ponė pirmininkė. Ačiū pranešiai. Kas toliau toj pasakysiu, sako pirmininkas. Pakeitimus reikia teikti iki rugsėjo 24 dienos, jie bus svarstomi 13 spalio, balsuosime komitete lapkričio 9 arba 10 dieną, o kitas ekonomikos reikalų komitetas vyks rugsėjo 22 dieną ir prasidės 9 val. Ačiū, posėdis baigtas.